Euh, Kolegos, kviečiu visus e, susėsti, pradėsime darbą. Šiame komitete mes norėtumėme pirmiausia e, pasveikinti visus atvykusius į šiandienos posėdį. Tikiuosi, kad visi puikiai pailsėjote ir sveikinu poną Sikerskį, Žemės ūkio komiteto pirmininką. Mes kartu dirbome su juo jo pirmininkaujame komitete šį rytą. Iš tiesų dirbome dvi dienas ir gan daug. Taigi, tikiuosi, kad viskas klostysis sėkmingai. Aš norėčiau pristatyti patį kontekstą, kuriame dirba mūsų komitetas. Aš norėčiau pa, pa, padėkoti svečiams, kurie atvyko, atvyko pas mus iš Australijos, Kanados ir Junktinio Amerikos valstijų. Aš po to juos tiksliau pristatysiu, taigi dėkoju, kad atvykote šiandieną ir pradėsiu oficialią mūsų posėdžio darbą ir tada persime prie konkrečių klausimų ir darbo atvarkė šiandienos. Pirmiausia, darbo atvarkėje jeigu nebus jį pakeista, galime laikyti matyti tą darbo atvarkę patvirtintą, be jokių pakeitimų. Ta darbo atvarkė jums buvo atsiųsta. Toliau pirmininko pranešimai. Norėčiau pasakyti, kad verčiama šiandien yra iš 16 kalbų. Per e-meeting e, prietaiką galima rasti visus dokumentus, kurie yra aktualūs šiam posėdžiui ir taip pat yra posėdis transliuojamas internetu. Taigi, Prancūzijos atitinkama reglamentavimo institucija šiandien dalyvauja mūsų posėdėje. Norėčiau padėkoti jiems, kad atvyko. Taigi, ir taip pat turime televizijos atstovų. Ir France 24 televizija taip pat dalyvauja mūsų posėdėje. Taigi, kaip suprantu, mūsų ankstesnio posėdžio protokolas gali būti patvirtintas. Jeigu nebus jokių pastabų, laikysime jį patvirtintų. Ir taip pat mes kartu su visomis frakcijomis nusprendė, nusprendėme atlikti komparatyvinę analizę EBPO šalyse, kaip yra reglamentuojama ne, pesticidų sritis. Ir norėčiau pasakyti, kad pats kontekstas mus įpareigoja e, imtis konkrečių veiksmų, nes rūpiučio mėnesis iš tiesų buvo labai turtingas įvykiais toje srityje, kuri mums yra aktuali. E, ir, pavyzdžiui, Kalifornijos teismas priemė sprendimą dėl Roundupo. Taigi tai buvo tikrai labai svarbus sprendimas, aktualus mums ir tai taip pat mus įpareigoja dar labiau įsitraukti į šį darbą. Ir turime perimti, aišku, tai nereiškia, kad turime perimti to žemynų jurisprudenciją, tačiau mes turime irgi dirbti daug ir pakoreguoti galbūt tam tikrus standartus ir normas, kad galėtumėme uh, įvertinti konkrečius ir ambicingus pasiūlymus dėl e, autorizavimo sprendimų. Ir tas tapžemininis bendradarbiavimas iš tiesų, e, manau, leis dar rimčiau atlikti mums mūsų darbą e, ir parinkti, parengti pranešimą, kurį, atlieka, kurį rengia du mūsų pranešėjai. Taigi, norėčiau paraginti visus komiteto narius siūlyti pakeitimus ir įsigilinti į šį tarpžemininį aktualų klausimą. Taip, šiandien mes posėdžio metu nusprendėme pakviesti ir išklausyti trijų prelegentų, kad galėtumėme paskatinti diskusijas ir praturtinti savo darbą, nes aišku visuomet yra tam tikrų kontroversiškų dalykų, taigi labai svarbu viską lyginti, vertinti, žiūrėti, kaip kur kas yra, kad galiausiai surinktume kuo daugiau informacijos. Taigi mes pakvietėme Krisa Parkerį, kuris papasakos apie situaciją Austri Australijoje. Norėčiau padėkoti, kad jis atvyko. Taip pat pakvietėme ir. atstovą iš Kanados ir taip pat e, dar vieną kolegę, e, kolega Richard Keiguin iš Junktinio Amerikos valstijų. ir sekmadienį e, gavome informacijos apie tai, kad e, viena iš prelegenčių negali atvykti, taigi ją pakeis kita. Taigi vietoj e, pakviestos kitos kolegės vyko Richardas Keigdinas iš Kalifornijos, Amerikos valstijų ir, kaip žinia, Aš pasikonsultavau su politinėmis frakcijomis dėl pono Keigvin pakvietimo, nes kaip ir nebuvo tai numatyta pradžioje mūsų darbo tvarkė, taigi su koordinatoriais tariausi, su politinių frakcijų pareigūnais, atstovais ir nusprendėme, kad GUE, vienintelė frakcija, kuri kėlė atitinkamą klausimą, taigi, laikantis demokratijos principų, e, mes nusprendėme, kad ponas Keigvin pasisakys vietoj kito atstovo. Taigi, tiek trumpai labai pristačiau situaciją. Na ir šiandienos posėdis tikrai mums leis palyginti atitinkamas procedūras taikomas kitose šalyse šalyse partnerėse, kurios priklauso BPO. Taigi labai svarbu, kad kiekvienas prelegentas pirmiausia gal pristatytų situaciją maždaug per dešimties minučių pasisakymą. Tiesiog e, tokiu būdu mes e, tokią būtent taikysime sistemą. Kiekvienas vienas po kito pasisakys visi trys prelegentai po dešimt minučių kiekvienam. prašyčiau kalbėti neilgiau nei 10 minučių. Ir po to pasisakys abu bendra pranešėjai, EPP vardu ponė Deliai, kuri vietoj pono Lins pasisakys, taigi pasakys pirmoji, po to Bartas, pas, e, Bartas Tas žaliųjų vardu, antras bendra pranešėjas. Ir po to maždaug klausimai, vienos minutės klausimai bus numatyti Ir kaip visi puikiai žinome, reikia laikytis tos vienos minutės, taigi visi užduosime, užduos klausimus iš eilės. Ir po to norėčiau paprašyti skirti tuos klausimus labai konkrečiai prelegentams, kaip buvo ir per ankstesnį mūsų posėdį. Ir po to maždaug dvi minutės skiriamos bus atsakymui. Jeigu atsakymas netenkina klausimo autoriaus, tuomet galima dar papildomą klausimą užduoti, kuris maždaug, kuriam skiriama 30 sekundžių. Taigi tokia yra tvarka numatyta. Na ir aišku, pasisakys pranešėjai, po to pasisakys frakcijų e, koordinatoriai, irgi maždaug e, minutė klausimas, dvi minutės atsakymui ir po to papildomas klausimas, jeigu jo reikia. Taigi aš tikiuosi, kad, e, na, nepaisant to, kad paskutinę minutę teko šį bei tą pakoreguoti, tikiuosi, kad vis tiek mums pavyks neblogai padirbėti ir pasistumti į priekį šiame mūsų kolektyvinėme darbe, rengiant šį pranešimą. Ir tikiuosi, kad tas pranešimas bus ambicingas ir puikiai atspindės tą iššūkį, su kuriuo sudarėme visuomenės veikatos rytyje. Taigi, siūlyčiau pradėti posėdį ir Krisas Parkeris pasisakys pirmasis. Jisai yra iš Australijos institucijos, yra generalinis direktorius šioje institucijoje. Jam skiriamos 10 minučių, taigi jis pristatys visus aktualiausius klausimus Australijai. Taigi, ponia Parkeri, žodis jums. Thank you, Chair. Dėkuoju, pirmininkė. E, Australijoje mes turime specialią įstatyminę e, bazę ir turime specialią agentūrą, kuri atsakinga už tai, kad pesticidai būtų įvertinti ir registruoti tie, kurie teikiami į Australiją. Mes e, atsakingi už registravimą ir gamybos priežiūrą iki pardavimo etapo. Mm, kaip sakiau, turime teisės aktus, kuris numato, e, kaip turi būti produktai prižiūrimi rinkoje, taip pat reikia užtikrinti, kad būtų deramai naudojami registruoti projektai. Mes dirbame kartu su valstybės ir teritorijų vyriausybėmis, kad būtų galima įvertinti riziką. Ir įmamės e, žingsnių nuo pardavimo E, produktų e, ir prižiūrime, kaip yra saugomi ir naudojami. Esame atsakingi už tai, kaip e, naudojami reglamentai. 59 milijardai dolerių tiek e, mūsų žemės ūkio e, pramonė, tokia vertė sukuria mūsų žemės ūkio pramonė ir mes turime užtikrinti aplinkos apsaugą, aplinkos tvarumą ir gyvūnų gerovę bei sveikatą. Mes vadovavomės požiūrį pagristų riziką e, ir vertiname, ar medžiagos nėra E, kenksmingos, e, gilinamės į fungicidus, pesticidus ir kitokias medžiagas. Ir mes reguliuojame e, produktus ir taikome įvairius mokslinius metodus, teisės aktus bei rizikos vertimo principus, kad būtų užtikrinta. Ir mes taikome priežiūros ir mokslinį metodą ir e, žiūrime, ar negali būti pakengta žmonėms, gyvūnams, aplinkai, taip pat ar žemės ūkio pramonė gali naudoti tokius projektus. Žiūrime į toksiškumą, vertiname pavojų, taip pat e, vertiname, kokia rizika kontakto su produktu gali būti pavojinga. Taikome įvairias priemonės ir jeigu matome, kad produktą galima naudoti saugiai, tai jis tvirtinamas, bet taip pat taikomi reikalavimai jo ženklinimui. Ir e, taip pat e, vertiname riziką, žiūrime, ar galima pritaikyti tam tikras rizikos mažimo priemonės, e, kad būtų dar labiau sumažinta ta rizika. Kaip sakiau, e, veikia įstatyminė bazė ir mes e, vadovaujamės ją. Mes E, taip pat atsižvelgime tokius veiksnius kaip klimato kaita, skaitmeniniai poslinkiai, dirbame su vyriausybė, pramonė, su interesuotais subjektais ir e, esant reikalus siekėme reformuoti teisės aktus taip, kad jie atitiktų e, poreikius. Ir tokiu būdu siekėme užtikrinti žmonių, gyvūnų ir aplinkos gerą būklę. E, žemės ūkio ir chemijos pramonės produktai e, yra e, labai svarbus mūsų pramoniai. 55 milijardus Australijos dolerių vertės sukuria žemės ūkis. Daugiau negu uh, 1700 e, žmonių dirba e, tiesiogiai chemijos, chemijos pramonė, taip pat labai didelis skaičius užsijima augalų apsaugos veikla. E, pesticidų naudojimo vertė viršyje milijardą dolerių taip pat. Mūsų e, reguliavimo tarnyba e, reaguoja į pokyčius, taip pat siekia užtikrinti saugumą žemės ūkio sektoriuje. Mes e, taip pat siekiame bendraviauti su kitomis šalimis, pavyzdžiui, darėmės naštą, vertinami riziką ir taip pat palaikome žemės ūkio pramonę. Mes taip pat vadovaujamės mokslininkų išvadomis, dirbame su Kanados, Naujosios Zelandijos atstovais. 16 metais buvo atlikta atitinkama mūsų metodų peržiūra. Atliekami tarptautiniai vertinimai, nau, vertinimai naudojami duomenys, kurie pateikiami uh, Kanadai ir 17-18 metais mes naudojamės tarptautiniais duomenų vertinimais, e, juos paėmė iš kitų reglamentavimo institucijų, kad galėtume priimti sprendimus dėl 28 paraiškų e, ir 19 paraiškų dėl naudojimo. Mes siekėme pagerinti savo sistemas ir dirbame aktyviai, tam, kad raginame pareiškėjus teikti daugiau tarptautinių duomenų, kad mūsų darbas galėtų būti sklandesnis ir veiksmingesnis. Mes taip pat dirbame su tarptautinėse formuose, kaip EBPO forume ir kalbame apie galimybę stabilių mastų derinti mūsų principus. Ir e, mes taikome nediskriminavimo principą e, siekėme, kad mūsų veiksmai nepakenktų žemės ūkio gamybai ar produkcijai. Mes taip pat e, siekėme, kaip ir kitos panašios institucijos, apsaugoti žmonės, gyvūnus, e, aplinką ir pramonę nuo žalos. Regioninės struktūros įtakos ir ateityje atskirius mūsų sprendimus. Dėl to reikėtų derinti požiūrį, principus, reikia tarptautiniu mestu mm, bendradarbiauti, kad būtų galima priimti sprendimus, e, turint daug informacijos, reikia taikyti riziką pagrįstą požiūrį. Ir e, mes taip pat remsime tarptautinius e, įvairius sprendimus. Dėkuoju, dėkuoju Jums už pasisakymą. Jūs išdėstėte per trumpą laiką savo požiūrį. E, dabar e, suteiksiu žodį ponui Richardui Okuan, kuris atstovauja atitinkamai Kanados institucijai. Prašom. Thank you very much, Mr. Chair, for the opportunity. Ačiū pirmininkė už galimybę pakalbėti apie pesticidų reglamentavimą Kanadoje. Uh, PNR mūsų reguliavimo yra agentūra atsakinga už sveikatos. Uh, reikalus yra federalinė agentūra ir mūsų požiūris į pesticidų reguliavimą yra paremtas mūsų tik tais įgaliojimais. Um, kenkėjų kontrolės produktai yra reglamentuojami pagal Kanados vyriausybės sprendimus, teisės aktus ir tik tai tie, kas atitinka tos teisės aktus, gali būti gaminami ir parduodami Kanadoje. Kanados pro, provincijos taip pat turi papildomas reguliavimo sistemas, kurios yra skirtos apsaugoti žmonės ir aplinką provincijos gali nustatyti ir griežtesnės sąlygas dėl pesticidų naudojimo, bet negali e, leisti e, netokių griežtų reikalavimų laikymasi kaip ir visose BPO valstybėse, visuomet reikia atlikti pirmą mokslinius tyrimus e, pagal visus sveikatos ir aplinkosauginius rizikos elementus. Prieš pateikiant produktus į rinką reikia ir aktyvius ingredientus ištirti ir yra atitinkamas duomenų paketas dėl galutinio vartojimo proje, e, produktų, kas irgi yra e, vertinama mūsų agentūros federalinių lygmenių. Tie tyrimai turi atitikti tarptautinių lygmenių pripažintus protokolus, tai yra EBPO protokolus, pavyzdžiui, taip pat PMRA mūsų moksliniai vertintojai turi peržiūrėti jas mm, pagal toksiškumo įvertinimą, pagal galimo sąlyčio poveikį žmonėms ir aplinkai įvertiname, ar yra e, sveikatai ar aplinkai kylančio pavojaus. Ir tada mes nustatome, koks gali būti maksimalus e, likučių e, kiekis pesticidų, kuomet jie yra naudojami, kas yra nustatoma pasėliuose. Ir taip pat yra atliekama ir visa eilė patikrinimų jau pateikus produktus į rinką. E, tai yra atitinkami įvertinimai visų registruotų pesticidų, yra žiūrima, ar yra laikomas reikalavimų, taip pat jeigu reikia kažkokios reakcijos iš mūsų pusės, sakykime, jeigu yra kokiu nors incidentų sveikatai, aplinkai pavojingo, kokiu tai incidentų mes įmamės priemonių. Turime detalius dokumentus dėl naudojimo, kad būtų galima valdyti riziką. Ir kaip su bet kokiu pavojingu produktu reglamentai aišku, teisės aktai dar negarantuoja, kad bus laikomasi visų reikalavimų. Todėl mes, mūsų PMRA agentūra žiūri, ar nėra kokio nesilaikymo atveju. Mes atliekame taip pat ir vykdymo užtikrinimo programas, tinkamai skirtas žiūrėti, ar visi laikosi mūsų nustatytų reikalavimų, ar yra vykdomi teisės aktai. Ir turime taip pat ir mokslo literatūrą, turime bendarbiavimą su įvairiais tinklais, su, kit, su įvairiomis valstybėmis ir ES valstybėmis, su EFSA, su kitais mes bendarbiaujame, mes dirbame su EBPO ir taip toliau. Ir tokiu būdu mes galime atnaujinti, derinti taikomus protokolus pesticidų kontrolės rytyje. Nau, atsižvelgiam ir į naujausią info, mokslinę informaciją, informaciją, kurią mes gauname dėl kiekvieno senos aktyvios medžiagos ir galutinių produktų. Taip pat yra ir specialus peržiūros mechanizmas, kurio tikslas yra nustatyti ar registruoti pesticidai toliau gali būti naudojami, ar, ar tinkami jie vis dar yra. Ir čia yra įvertinami specifiniais nerima keliantis aspektai, pavyzdžiui, jeigu kitose BPO valstybės e, priima sprendimus uždrausti vieną ar kitą e, aktyvėją medžiagą, sudėdamąją medžiagą, mes tuomet irgi imamės veiksmų, žiūrime, kokia yra situacija žiūrime į visą bendrą atitinkamų produktų poveikį ir žiūrime, jeigu yra kažkokių incidentų, kuomet gali būti padaryta žala žmonių sveikatai ar aplinkai, mes analizuojame, ar reikalinga veiksmų kažkokiu iš mūsų pusės. Visi sprendimai, kurių mes imamės, yra apibriežti teisės aktuose ir aišku, ir viešo konsultavimosi procesas yra ir rizikos įvertinimo, ir rizikos valdymo, valdymo visi procesai pagal kuriuos pateikimi atitinkami pasiūlymai. Mes visuomet atsižvelgėme į komentarus informaciją, kurią mes gauname ir, ir jeigu yra priimamas kažkoks mūsų sprendimas, mes iš karto pateikėme nurodymus, visas nuorodas, iš kur gavome informaciją, kokią informaciją pasirimėme. Ir kuomet yra suteikiami leidimai, mes e, ir priimamas mūsų sprendimas, visuomet e, pageidaujantis asmenys gali pasitikrinti, kokią informaciją mes pasirimėm. Kaip jau sakiau, mes vadovavomės teisės aktais, mes pasirimėme taptautiniu bendarbiavimu, mes suprantame, kad reikalinga stipri partnerystė šioje srityje, ypač su tokiamis valstybėmis kaip JAV, Australija, ES valstybės narės ir institucijos kaip kad EFSA, tam, kad iš tikrųjų būtų parengti parengti, bendradarbiavimo parengti požiūrį į pesticidų valdymo sritį, nes reikia pasiremti plačią mokslinę patirtimį, tarptautinių bendradarbiavimų, reikia skatinti, su, kad būtų sukurta tarptautinė reguliavimo aplinka šioje srityje, nes iš tikrųjų tik tokiu būdu mes sustiprinsime ir piliečių pasitikėjimą, kas yra nepaprastai svarbu. Pirmininkė, tuo ir baigsiu savo pasisakymą, aš mielai atsakysiu į klausimus, jeigu jūsų komiteto nariai jų turėtų. Monsieur. Čia ponia Okuan. Prieš suteikdama žodį po, ponui Keigvin, aš norėčiau pasakyti, kad e, ši institucija šiek tiek ypatinga ir e, džiaugiuosi, kad jūs e, mūsų prašymu atvykote pas mus. į mūsų posėdį, tik aš labai dėkoju Jums už tai, kad sugebėjote pas mus šiandien atvykti. Aš suprantu, kad nebuvo lengva Jums tą padaryti, kadangi buvote informuotas apie tai labai vėlai, taigi džiaugiuosi, kad sugebėjote per vandenyną taip sėkmingai persikelti ir spėti į mūsų posėdį. Taigi dabar žodis Jums. Prašau, ponė Keitė. Mr. Chair, thank you and thank you for those kind remarks. Ačiū, ačiū už malonės pastabas, labai malonu man čia dalyvauti. Uh, Mano kolega, tik, kolegė tikrai norėjo e, atvykti į šį posėdį, bet negalėjo dėl kitų įsipareigojimų namuose. Panašiai kaip e, ir kitose sistemose, kurias pristatė kolegos iš Australijos ir Kanados, JAV taip pat naudoja tą pačią sistemą, nustatant pesticidų saugumą prieš pateikiant juos į rinką. Mes naudojame mokslinius ir teisinius aspektus, taip pat e, informacija apie visuomenės sveikatą, poveikį visuomenės sveikatai, tai yra e, rizikos pagrindų yra grindžiamas mūsų darbas. Reguliavimo procesas e, numatytas dviejose įstatymuose, vieno, viename kalbama apie maksimalius maksimalę likutinę vertę ir toleranciją, tolerancijos lygį. Nustatydami tolerancijos lygį mes bandome išsiaiškinti, kad nebūtų jokios žalos, jeigu yra santykis su tokiu pesticidu. Taip pat dėl naudojimo, pavyzdžiui, žemės ūkio srityje arba kitose srityse mes turime nustatyti, kad naudojama būtų pagal etiketėje numatytus reikalavimus ir kad tai neigiamai nepaveiks visuomenės veikatos ar aplinkos. JAV pesticidų programoje kalbama apie įvairias, įvairius pesticidų produktus, įskaitant ir augalų apsaugos produktus, taip pat produktus, kurie yra naudojami ligoninėse, pavyzdžiui, dezinfekcijos tikslais, medicinė įranga, dezinfekuojant. Taip pat tas medžiagas, kurios yra skirtos vapšiams atbaidyti ir taip pat zeka, malarija, e, kitų lygų gydimui naudojamos medžiagos. Taip pat mes taip pat įvertiname ir natūraliai gaunamų produktų e, saugumą. Na ir pesticidai, aišku, yra naudojami kenkėjų sureguliavimo programuose. Taip pat mes atliekame rizikos vertinimą, analizuojame toksiškumą, e, pavojų e, ir kaip e, ta medžiaga gali santykiauti ir sąlytie su kitomis medžiagomis. JAF etiketė yra įstatymo vertės ir mes tikimės, kad tokių produktų naudotojai laikosi etiketėje nurodytų reikalavimų, kad tokiu būdu galėtų aišku, laikytis tų etiketės reikalavimų yra ir federalinių, ir valstybių lygmenių padedama vartotojams laikytis e, pesticidų atitikties normų. Iš pesticidų naudojimo pusės valstijos yra įgaliotos atlikti tyrimus, jeigu pasitaiko incidentų dėl netinkamo pesticidų naudojimo. Taip pat yra nemažai situacijų po registracijos federalinių lygmenių. Pavyzdžiui, e, valstija gali priimti savo sprendimą dėl registravimo ir dirbdami kartu su e, maisto ir vaistų e, agentūra mes taip pat analizuojame ir pesticidų likučius, likutinės vertės maiste ir siekiame čia irgi atitikties, e, kad tos likutinės vertės būtų atitiktų reikalavimus pagal likutinių verčių tolerancijos lygį. Ir kaip kolega iš Kanados pasakojo apie registravimą, mes taip pat atliekame irgi tokią vertinimo programą. Mes vertiname visų pesticidų saugumą, pesticidų, kurie yra pateikti į rinką. Kas 15 maždaug metų tą atliekame vertinimą ir tas 15 metų ciklas baigsis kaip sėkis 22 metais, kuomet atliksime 725 aktyvių ingredientų kontrolę ir vertinimą. Europo, e, JAF reguliavimo procesas yra skaidrus. E, mes gauname, kuomet gauname paraišką dėl aktyvaus ingrediento, mes informuojame visuomenę apie tai, kad gavome tokią paraišką ir tada mes priimame sprendimą ir paskelbėme apie tą sprendimą ir rizikos vertinimą ir siūlomą sprendimą taip pat publikuojame. Taip pat visos peticijos dėl likutinių verčių, pesticidų likučių maiste irgi numatomas viešų konsultacijų laikotarpis prieš priimant sprendimą dėl tokio pesticido registravimo. Kuomet mes atliekame tą pesticidų pervertinimo programą, vyksta du arba trys viešų konsultacijų etapai, kuomet galima aktyviai konsultuoti su specialistais ir visuomenė. Pervertinimo procese mes raginame teikti komentarus apie vertinimo apriepti, kokių duomenų reikia tam, kad, įtra... kad įtraukti į šį vertinimą. Ir taip pat yra galimybių pasitelkti ir kitas studijas, kurios mums yra aktualios vertinimo procese, kalbant apie rizikos vertinimo etapą ir sprendimo prieimimo etapą mes tas konsultacijas rengiame prieš priimdami galutinį sprendimą. Taip pat ir suinteresuotų grupių įtraukimas yra labai svarbus ir dažnai mes konsultuojame su dviem viešų konsultacijų komitetais, kad tas procesas būtų ne tik meto, metodiš, mokslinis, mokslinės metodo, metodologijos klausimas, bet kad būtų įtrauktos ir suinteresuotos grupės. Yra 40 suinteresuotų grupių, kurie atstovauja įvairioms interesų grupėms, organizacijoms, e, valstijoms e, e, ir kitoms institucijoms, kurios užseima pesticidų valdymo ir priežiūros darbų. Taip pat mokslinių patarėjų e, komisija teikia mums patarimus apie tai, kaip įtraukti geriausius mokslinis duomenis priimant sprendimus. Galiausiai manome, kad bendradarbiavimas yra geriausias būdas ir toliau informuoti ir gerinti pesticidų registravimo procesą. Bendradarbiaujame su EBPO šalimis ir taip pat turime ir dvi šalio bendradarbiavimo pavyzdžių. Per 25 metus daug bendradarbiavimo su Kanada ir tas procesas JAV iš tiesų labai pagerėjo. Mes taip pat pradėjome imtis bendradarbiavimo veiksmų su valstijomis, kurios irgi atlieka savo rizikos vertinimus, pavyzdžiui, Kalifornijos valstija. Ir mes tokiu būdu galime pagerinti mokslinius duomenis, kurių pagrindų priima sprendimus. Taigi dėkoju už galimybę pasakyti ir mielai atsakysiu klausimus. Ačiū. Merci, merci vous, Dėkoju, ponė Kewin jums, kiekvien jums dėkoju visiems trims e, svečiams. Buvo uh, įdomu išklausyti jūsų. Dabar diskusijas pradėsime ir suteiksiu žodį vieną iš pranešėjų. Uh, Anželik dėlėjų dėkoju. Uh, mano kolega Lins negaliu atvykti, taigi manęs paprašė atstovauti jiems. Dėkoju kiekvienam iš trijų mūsų svečių už pasisakymus. E, e, e, vienas Austrijos, vienos NVO atstovas mokslininkas kalbėjo apie tai, kad glifosatams reikia taikyti pačius griežčiausius reikalavimus. Aš norėčiau paklausti jūsų, jeigu žiūrėsite į savo praktiką kiekvienoje iš jūsų šalių, kaip jums atrodo, kad ES iš jūsų galėtų pasimokyti vertindama šios e, produktus. Ir taip pat E, noriu išreikšti apgailestavimą, kad jūsų kolegė iš Kalifornijos negalėjo atvykti šiandieną ir noriu paklausti, ar Kalifornija taiko griežtesnius reikalavimus negu kitos JAV valstijos ir kokie yra skirtumai ir kodėl ypatingas e, yra Kalifornijos atvejs, kaip galime mes iš jūsų ir JAV pasisemti patirties, kad pagerintume savo sistemas. Ar norite atsakyti, ponia Keigvin? Dėkuoju Jums už klausimus, už pastebėjimus. Jeigu kalbėsime apie e, mūsų vertimo proceso geriausius aspektus, tai galime pasakyti, kad mes e, visame procese, viso proceso metu siekėme įvertinti visuomenės atstovus, demonstruojame aiškiai, e, ką darome, kaip atliekami vertinimai, išsamei viskas pristatome, taip pat raginame išsakyti visuomenės atstovus, išsakyti savo nuomonę ir kritiką dėl tų vertinimų ir taip pat bendraujame su suinteresuotais subjektais. Tokiu būdu mūsų e, sprendimai yra primami gal turint daugiau informacijos. Ir jeigu kalbėsime apie Kalifornijos valstiją, tai galime pasakyti, kad taikomas rizika pagrystas požiūris pagal valstijos teisės aktus atliekama antroji peržė po to, kai JAV pesticidų registravimo klausimų sprendimas priimamas. Ir e, jeigu nacionalinių lygmenių taikomi tam tikri metodai, vertinama medžiaga e, pagal e, Kalifornijos principus ir žinoma ar panašus rezultatas, bet esant tam tikroms specifinėms medžiagoms gali būti taikomi konkretus valstijos teisės aktai. Ar kas nors norėtų dar sureaguoti į taip? Pone Parkerį. Mes nevertinome ES sistemos pagrįstos moksliniais principais, taigi vargu ar būtų e, derma mums kalbėti apie jūsų sistemą, bet e, jeigu jums galėtų būti naudinga, mes galėtume pateikti daugiau informacijos apie mūsų Australijos sistemą tačiau mes e, turbūt neturėtume vertinti tai to, kaip jūs, e, jūsų sistema yra sukurta, kokia jos struktūra. Mes dirbame pagal mokslininkų išvadas, e, rizikos, riziką pagrįstais principais vadovaujamės, taigi tokia yra mūsų sistema. Dėkui. Dėkuoju, ponė Okuan. Dėkuoju. Dėkuoju pirmininkė, ačiū Jums už klausimus. Kaip ir kolega iš Australijos, aš negaliu lyginti e, mūsų sistemos ES ar siūlyti patobulimų, bet galiu Jums pateikti informaciją apie mūsų patirtį per pastarąjį dešimtmetį. Kanada ir kitos EBPO šalys dirbo glaudžiai su valstybėmis narėmis ES, atliekant e, bendras mokslinės peržiūras ir peržiūros sistema tikrai siema su labai e, aukšto lygio ekspertinėmis žiniomis ir labai malonu, kad šalis gali dirbti kartu, atlikti rizikos vertinimo darbus. Ir galiu pasakyti, kad e, matome, jog visi, kurie dalyvauja šiame procese, yra tikrai aukščiausio lygio profesionalai. Dėkuoju. Ir e, ponė Kevin dar Ar atsakysite į pirmą klausimą? Aš, man regis, atsakiau į tai pačioje pradžioje. Dabar suteiksiu žodį ponui Stasui. Dėkoju. Norėčiau padėkoti visiems svečiams už jų pasisakymus ir noriu paklausti konkrečiai aplinkos apsaugos agentūros atstovo. Suprantu, kad rūpiučio 10 dieną federalinis teismas e, prieėmė sprendimą dėl to, kad trumpa vyriausybė kelia pavojų visuomenės e, sveikatai dėl to, kad neuždraudžia periford, e, tai yra pesticido, uh, Ir mokslininkai sako, kad kūdikių smegenims gali būti pakeikta net ir e, naudojant labai nedėlius kiekis. Ir San Francisko teismas e, nurodė per 60 dienų išimti iš apyvartos šį produktą. Aš suprantu, kad 2015 metais spalio Obamos administracija e, pasiūlė nenaudoti pesticidų maistinėms kultūroms Ir aplinkos apsaugos agentūros mokslininkai buvo pateikę atitinkamą rekomendaciją ir tai buvo įrašyta į rizikos vertinimo išvadas, bet po to, kai buvo išrinktas e, Donaldas e, Trumpas, administracijos buvo prieita prie išvados, kad e, teiginys, jog e, ši medžiaga kelia dėlį pavojų yra neteisinga. Ir e, žinome, kad Laivris, vienos iš gamintojų atstovas, e, yra e, skyręs milijoną dolerių Trumpo administracijai. Taigi noriu paklausti, kaip galima keisti požiūrį, kai keičiasi administracija, kai ateina į valdžią naujas prezidentas. Ir e, ar lobistai pramonės neturi pernelik daug galių? Dėkuoju. Pone Stas, prašom. Pone Keigvin. Ačiū Jums už klausimą, o JAV sistema pagrįsta rizikos vertinimu. Mes esame sulaukę išvadų e, dėl glifosato, kai kurios išvados e, atitiko tą jūsų minėtą išvadą, kai kurios ne. Ir mes vertiname visas pastabas, išvadas per viešųjų konsultacijų laikotarpį. Jūs taip pat minėjote nesenai primtą teismo e, sprendimą Kalifornijoje. Mes nagrinėjame šį sprendimą ir e, paskui apsispręsime, kokie bus mūsų tolesni žingsniai jį patvirtinus šį sprendimą. Dar noriu pasitaisyti, aš pasakiau uh, glifosatas, bet uh, turėjau galvoje perifos. Glipė gliperifos. Atsiprašau, klorperipos. E, dabar Simona Bonafė, kai e, e, ponas Pots keičia Simona Bonafė. Dėkoju. E, labai malonu, kad matome JAV CPA atstovą. Noriu paklausti jūsų, kaip jūs sprendžiate tokį sudėtingą klausimą kaip interesų konfliktai. Jūs tikriausiai žinote, e, vyko konsultacijos EFSOS E, dėl glifosato 15 metais ir po to e, Monsanto, kaip žinome, iš Monsanto dokumentų paskelbtų kreipėsi laišku ir skundėsi, kad spaudimas daromas pramoniai ir e, iš tikrųjų matome, kad atsiranda interesų konflikto problema. Noriu paklausti, kaip gali būti, kad mokslininkai, tokie ponas Rauland, kuris parašė tą laišką, buvo paskirtas stebėtojų jūsų agentūroje, ar jūs to nežinojote, kaip tai galėjo atsitikti, ar jūs neturite kokio nors filtravimo mechanizmo. Kaip taip galėjo atsitikti, kaip atsirado tas ponas Roland stebėtojų taryboje? Di, aš pažįstu šį asmenį jau labai seniai. E, žinau, kad jisai anksčiau dirbo aplinkos apsaugos agentūroje, paskui e, paliko šią poziciją, jis ten ilgai dirbo. Visi žmonės, kurie susijęs su pesticidų programomis, turi e, pateikti finansinės ataskaitas, kad pademonstruotų, jog nėra jokių interesų konfliktų, jog jie neturi dalies e, kokiuose nors įmonėse. Taip pat pesticidų programų darbuotojams yra neleidžiama turėti jokių finansinių interesų pesticidus gaminančiose įmonėse ir jie e, reguliariai turi pasirašyti e, patvirtinimą, kad taip nėra Dėl sažiningumo mokslininkų galiu pasakyti, kad tai yra mūsų darbo esminis elementas. Mes kasmet apmokome darbuotojus, kalbame apie tai, kaip svarbu yra užtikrinti skaidrumą, sažiningumą mokslininkų, taip pat egzistuoja procedūros. E, jeigu kyla klausimų dėl mokslininkų sažiningumo, mes e, gilinamės į tuos atvejus ir jeigu būtina, taikome tam tikras priemonės. Ir e, tokiu būdu siekime užtikrinti, kad mokslininkų išvados e, nebūtų siemos su kokiais nors galimais išorės e, įtakos veiksmais. Dėl laiškų elektroninių kurie buvo paskelbti teisme e, pono Roland, e, kuriuos jis e, tariamai siuntė Monsanto darbuotojams. Ne, nieko negaliu Jums pasakyti apie tai. Dėkuoju, ponė Makintaje. Ačiū pirmininkė. Norėčiau užduoti klausimą daktarui Parkeriui dėl E, klausimų raštu, kurias mes kėlėme dėl e, viešojo ir privataus finansavimo moksliniams tyrimams. Norėčiau pasiaiškinti, dėl kurių jų atsakymų. Ar jūs galvojate, kad um, Privatus mokslo tyrimų finansavimas kelia problemų pats savaime, galėtų interesų konfliktų kelti. Ir galvojant apie ES viešo sektoriaus finansavimą mokslo tyrimams, būtent tai to, to, toks variantas yra svarstymas. Greta tų pranašumų, kuriuos jūs nustatėte, įvardijote, pavyzdžiui, toks laisvi moksliniai tyrimai ir taip toliau, ką jūs rašėte savo atsakymuose, ar jūs negalvotumėt, kad kad e, tokiu būdu kit, iš tokio kitokio finansavimo e, būtų e, rezultatai mokslo tyrimų rizika nusakyta galėtų būti kitokia. Ačiū iš klausimą. Mes galvojame, kad paraškų teikėjai privalo mums įrodyti, kad produktai yra saugus ir efektyvus. Mūsų nuomonė yra ta tokia, kad tai yra jų atsakomybė ir jų turi būti kaštai padengti, jie turi rasti variantus, kaip, jeigu jie nori pateikti produktus e, mūsų rinkoje Australijoje, jie turi um, atlikti visą darbą ir įrody, pateikti visus įrodymus. O mūsų darbas yra išsiaiškinti, ar tai yra kokybiški tyrimai ir patikrinti um, tas uh, tyrimų rezultatus pagal mokslinio tyrimų principus, rizikos įvertimą ir po to priimti sprendimą. Dar pasitikslinsiu, uh, truputėlį spustelsiu jūs čia. Ar uh, jūs neramintų? Ne, gal kitaip už, paklausiu. Jeigu ES e, nuspręstų, kad ji finansuos mokslo tyrimus grinai tik iš viešo sektoriaus finansavimo ir um, neis toliau um, tuo keliu, kur dalis finansavimo yra iš privačių šaltinių, ar jūs galvojate, kad tuomet didesnis pasitikėjimas būtų mokslo tyrimais? Na, nežinau. E, tai kaip ES nuspręs, kaip finansuoti mokslo tyrimus, registruojant produktus, čia jau ES reikalas. Aš tikrai nesimsiu spręsti dėl ES sprendimo. Aš tik noriu pasakyti, kad mūsų darbas kaip Australijos reguliavimo institucijos yra, kad mes turėtumėm visus pajėgumus, kurie leistų mums nustatyti, kad iš tikrųjų um, produktai yra uh, saugus ir efektyvus ir jeigu tyrimai mums atrodo netenkinantis, mes galvojame, kad tai turi būti tinkamai į, į, į viskas įvertinta, pavyzdžiui, tikrai e, aukšto lygio reguliavimo agentūros, kaip kad CPV. Ačiū. Aldė vardu, dabar, na, Moris, prašom. Ačiū. Man atrodo, kad labai svarbu būtų sutelkti dėmesį į rizikos įvertinimą ir man atrodo, kad praeitis verčia mus daug ko pasimokyti. Ir aš norėčiau Australijos atstovo pastirauti. Vienas iš trijų kriterijų įvertinant paraiškas yra priekybos įvertinimas. Pavyzdžiui, jeigu yra e, vertinama priekyba tarp Australijos ir trečių šalių ar, ar Australija. Uh, uždrausti Roundupą ar kitą glifosato produktą. Ir kitiem dviem atstovam aš norėčiau užduoti štai kokį klausimą dar. 31 atsakymė į um, toksiškumą gyvūnams. Ar jūs galvojate, kad vis tik tai reikėtų rasti alternatyvų moksliniams tyrimams, kad reikėtų uždrausti e, tokią praktiką, kuri yra naudojama dabar? the IPVMI's job is to set. VPV mm, mūsų darbas yra mm, ištirti produktus, kurie atkeliauja į Australiją. Australijos vyriausybė yra nustačiusi, kad mes pagal įstatymus esame nepriklausoma institucija, nepriklausome nuo Žemės ūkio ministerijos, o jų atsakomybė yra užtikrinti, kad jie sertifikuotų produktus pagal um, tokius reikalavimus, kuriuos kelia importuojančios valstybės. Si. Ačiū. Gerai. O dėl antro klausimo? But, but I don't think I got an answer myself. Į antrą savo klausimą atsakymą aš dar nesulaukiau. Chair, I, as, as I... Pirmininkė, man atrodo, kad aš atsakiau į abu klausimus išsamei. About... Aš taip suprantu, kad jūs kilėte klausimą ir dėl to darbo, ką atlieka JAF ir kitos valstybės, dėl mm, mažesnio gyvūnų naudojimo toksiškumo testuose. JAF turi labai reikšmingą programą, mm, kuri ruošiama kad būtų galima identifikuoti, integruoti e, ir pakeisti kitom, kitais procesais visą testavimą su gyvūnais, e, būtent ypač dėl e, ūmaus toksiškumo testavimo. Mes turime būtent tokią programą, kad būtų arba atsisakoma reikalavimo taikyti žaumaus toksiškumo testus gyvūnams, arba rinkti kitokias rizikos įvertinimo alternatyvas. Merci. Allez-y, oui, monsieur Ocon. Pane Sako. Ačiū pirmininką, kaip ir JAV Kanada pripažįsta, kad tam tikrose tyrimuose galbūt reikės visiškai, vis tik tai naudoti kaip jaunesnius gyvūnus, bet kaip ir JAV mes pradėjome išsame programą, kad iš tikrųjų klinikiniai tyrimai būtų atliekami taip, kad kiek įmanoma būtų surastos alternatyvos e, bandymams su gyvūnais ir, ir tikrai labai daug yra pastangų dedama mūsų valstybėje šioje srityje. Ačiū. Hasekam. Alle sprekers voor hun uh... Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti visiems mūsų prelegentams, bet vis tik tai pirmininkė. Nežinau, kam iš tikrųjų reikalingas šis specialusis pest komitetas. Man atrodo, kad mes labai menkai girdime kritiškų kažkokių tai pastabų, o kalbame tik, tai, o, apie, kalbame tik apie pesticidų autorizavimą, tačiau nekalbame apie aspektus, kuriuos reikėtų iš tikrųjų kritikuoti, nekalbame apie problemas, pavyzdžiui, kad ir EFSOje dėl, dėl glifosato autorizavimo ir taip toliau. Man tikrai tikrai būtų įdomu išgirsti žaliųjų ar kitų frakcijų atstovų nuomonę šio klausimu. Aš norėčiau e, dar pasitikslinti dėl kai kurių dalykų. Visų pirma, būtų klausimas Australija. Jūs sakėte, kad jūsų požiūris yra paremtas um, pavos įvertinimo. Dėl glifosato vis tik tai jūs remiatės rizikos įvertinimo požiūrį. Tai aš norėjau, kad patikslintumėt šį aspektą. Dabar, dabar dėl um, Kalifornijos. Jūs paminėjote tą sprendimą ir, ir kalbėjote apie glifosatus, bet gal jūs galėtumėt pakalbėti plačiau, ar jūs ketinate keisti bendrasias procedūras, ypač turint omenyje dabar tą pirminį sprendimą dėl glifosatų. Um. My apologies, Chair, if I was unclear about the basis for Australia's regulatory system. Uh, mes neturime pavojumi paremtos sistemos, mes turime rizikos, rizika, rizikos įvertinimų paremtą sistemą. Atsiprašau, jeigu kažką, kažkur jūs suklaidinau ar netiksliai išsireiškiau. Pane Hazek, kamparis Norėtumėt kažką, papil kažko papildyti savo klausimą? From... Dar norėčiau atsakymą. You Ačiū už jūsų klausimą dėl JAV mes neseniai užbaigėme viešų konsultacijų procesą dėl rizikos įvertinimo, iš naujo įvertinant glifosatus. Uh, Mes dabar peržiūrime tos gautus komentarus per šį procesą, ypač dėl rizikos valdymo aspekto, dėl sprendimų. Galiu pasakyti, kad užtruks kelis mėnesius, aišku, tas procesas, taigi arba šių metų pabaigoje, arba kitų metų pradžioje, gal tik tai galime tikėti sprendimų. Ir iš tikrųjų turiu pasakyti, kad eina kalba apie privačią bylą, kur JAF vyriausybė nebuvo e, bylo šalis ir mes nedalyvavome tam, tame procese. Uh, uh, I'm sorry, but uh, you say you are not. Prašau, bet jūs sakėte, kad nedalyvaujate tame procese, nors akivaizdu, kad pirmąjį kartą Monsanto uh, buvo laikomas atsakingu už lygas, nuo kurių nukentėjo tie ūkininkai, kurie naudoja glifosatą. Taigi čia yra santykis tarp vėžio, kuriuo susirgo tas asmuo, ir to, kad e, buvo sąlytis su glifosatu. Galbūt JAV nėra šios bylos šalis, šio teismo proceso šalis, bet jūs galbūt turite kokiu tai idėjų apie tai, uh, kokiu pasiekmiu glifosato naudojimas turi Junktinėse Amerikos valstijose. Kaip jau sakiau, mes ką tik baigė, baigėme viešų konsultacijų procesą dėl rizikos vertinimo ir pagal tai primsime valdybos sprendimą. Mes atsižvelgėme į visus komentarus, kuriuos gavome dėl rizikos vertinimo ir tada informuosime, kokiu imsimės tolesnių žingsnių, įskaitant ir siūlomą rizikos valdymą glifosato atžvilgių per būtent ateinančius metus tas sprendimas bus priimtas. Ačiū. Ponas Pedičinė, FTT vardu. Ačiū pirmininkė. Turiu klausimą, kuris, kuris skiriu visiems prelegentams ir dar norėčiau padėkoti visiems, kad atvykote. buvo nacionalinių institucijų primtas sprendimas dėl kanceron... kanco... kancerogeniškumo. Ir šiame komitete mes sužinojome, kad 720 įvairių pesticidų form formulių e, jų sudėtyje yra glifosatas. Taigi jūs kalbate apie tai, kad e, atskiri vertinimai yra taikomi galutinių produktų atžvilgių. Taigi turint omenyje, kad tiek daug yra tokių išvestinių formulių, maždaug tūkstantis tokių yra ir kai kurios iš jų dar labiau toksiškos negu kitos. Pavieniui, taigi kaip jūs vertinate tas formulės ir tuos priedus, kurie pridedami šalia aktyvių medžiagų, kurios iš tų formulių yra testuojamos jūsų šalyse, kad būtų galima priimti sprendimą prieš autorizuojant visą tą produktą, kad autorizuojama būtų ne tik aktyvioji medžiaga, kadangi gali kilti didžiulis pavojus dideliam, dideliai visuomenės daliai, taigi mes juk visi norime saugumo, tačiau pagal jūsų metodą, ar jūs tikrai esate užtikrinti dėl tokio produkto saugumo? Ačiū, man atrodo, kad klausimas buvo skirtas visiems trims svečiams. Taigi, išėlės gal ponas Parkeris pirmasis. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, kad mes savo atsakymuose į pateiktus raštų klausimus pateikėme informaciją apie Australijos sistemą. Būtent mes registruojame aktyves medžiagas pirmiausia, o po to mes registruojame ir patį produktą. Tai yra form formulę tą. Kiekviena atskira formulė, kur yra cheminių medžiagų, kurios parduodamos Australijos rinkoje, praėjo visą tą saugumo patikrinimo sistemą prieš produktus pateikiant į rinką. Taigi mes esame įsitikinę, kad mes kiekvieną, kiekvieno produkto esančio rinkoje atžvilgių įvertinome jo saugumą ir kiekvienos medžiagos e, toje formulėje saugumą esame įvertinę. Visiems produktams, visų produktų atžvilgių jūs sakėte taip. taip. Pone pirmininkė, Kanadoje taip pat rizikos vertinimo procesas taikomas ir aktyvios medžiagos, kurio, kuri, dėl kurios tvirtinimo ar atnaujinimo, leidimo atnaujinimo priimamas sprendimas, mes visus produktus vertiname, visas tas apibrieštas sudėtis ir tų produktų sudėdamasias dalis. Mes taip pat naudojame atitinkamas studijas, kurių pagrindų vertiname, ar formulės, tų produktų formulės sudedamosios medžiagos negalėtų, ne, nesukeltų problemų. Taip pat mes turime sąrašą medžiagų, kurių jokiomis aplinkybėmis negalime naudoti produktuose, nes yra žinoma, kad tos medžiagos yra labai pavojingos. Ačiū. Procesas jav. Procesas jav labai panašus kaip ir Australijoje mes vertiname aktyvios medžiagos riziką ir taip pat kitų ingredientų riziką įvertiname. Galutiniai produktai ten yra įvairios tokios e, sudėtys, e, formulės ir mes irgi visas jas įvertiname registravimo proceso metu. Dėkoju. Ponas Majeris Enefardu. Jo nėra salėje. Uh, Atsiprašau, sąrašiai turėjau. Tada periname prie koordinatorių ir dabar ponia Lei, Angelik Lei, EPP vardu. Taip, pirmininkė, dabar kalbėsiu e, kaip koordinatorė. EPP frakcijos vardu, o ne kaip bendra pranešėja. E, du klausimus norėčiau užduoti. Kokių atsargumo priemonių siūloma yra EBPO šalise, kalbant apie tą klausimą, kurį aptarinėjame šiame komitete? Ar yra numatyta, pavyzdžiui, e BPO šalims taikyti tas pačias normas, kad visos jos laikytųsi tų pačių normų, nes kalba eina ir apie laisvos priekybos sutartis, dėl kurių yra deramasi. Kitas klausimas, juk jūsų visų pasisakymuose buvo kalbama apie rizikos apibrėžtį, apibrėžimą. Ir gal jūs galėtumėte pasakyti, ką jūs turėjote meni, kiekvienas iš jūsų, kalbėdamas apie neprimtina, neprimtinos rizikos apibrėžimą. Dėkoju. Ponas Parkeris. Pirmininkė, gal galėtumėte e, pakartoti pirmąjį klausimą, bet prieš tai atsakysiu į antrąjį. Neprimtina rizika reiškia, kad pavojus naudojant cheminę medžiagą negali būti sušvelnintas kitų priemonių. Ir tai reiškia, kad jeigu yra produktas, kuris yra rinkoje ar cheminė medžiaga, ir tu negali taikyti rizikos mažinimo priemonių, švelnimo priemonių, užtikrinant, kad ta medžiaga būtų e, saugi ir veiksminga, tai reiškia, kad ta medžiaga nebus registruojama Australijoje. E, ponas Okuan. Ačiū už klausimus. Kalbant apie pirmąjį klausimą dėl standartų, mes dalyvaujame nustatant maisto saugos standartus ir maksimalių likutinių verčių, ribas pesticidų e, maisto produktuose ir tai nėra tiesiogiai susijęs su laisvos priekybos sutartimis. Mes tuos standartus nustatome pagal rizikos vertinimą ir Čia pirmiausia kalbame apie potencialų poveikį sveikatai. Toliau neprimtina rizika. Sutinku su kolega iš Australijos. Iš esmės tai yra rizika, kurios negalima sušvelninti. Taip pat yra tam tikrų tarp, tarptautinių normų, kurios yra taikomos. Kalbant apie tai, kokia rizika gali būti laikoma primtina ar neprimtina, yra tam tikrų rizikų, kur yra tam tikro masto rizika, kuri yra didelė. Pavyzdžiui, vertinant vėžio galimybę susirgti vėžių vienas prie milijono, pavyzdžiui, toks santykis būtų laikomas nepriimtinu. Ar... Ir JAV sistemoje labai panaš, panaši net, taikoma praktika, aš net ne, neturėčiau čia ką, ko papildyti. Ačiū. Ačiū, pirmininkė. Ponas Pots. Taigi, čia tokia įdomi situacija. Dabar turim, pavyzdžiui, tris užsienio vieną Europos EFSA agentūrą, kurios e, glifosato, glifosatą autorizavo. Ir dabar turime labai tai nuginčiantį teismo sprendimą, kur buvo aiškiai pasakyta, kad glifosatas sukelia vėžį. Ir net tai turėjo labai didelių finansinių padarinių gamintojui. Tai norėčiau užduoti klausimą, kaip tai įmanoma? Gal galėtumėte savo pastabas išsakyti, kaip buvo autorizuota ši medžiaga, kuri, dėl kurios atžvilgių teismas priėmė sprendimą, kad yra pavojinga medžiaga. Kaip tai nutiko, kaip tai buvo įmanoma. Ačiū. Pirmininkė, aš galiu pateikti atsakymą. Kaip sakiau savo pasisakymę ir atsakydamas į raštu pateiktus klausimus iš anksto, teigiau, Australijos reguliavimo sistema yra grindžiama rizika ji nėra grindžiama JAV teismų sistema ar praktika. Pane pirmininkė, dėl glifosato Kalifornijos teismo sprendimo rezultatas. Mes neperžiūrėjome tokių teismų sprendimų, tai nėra įprasnė praktika, tai yra teismo sprendimas, tai yra kita jurisdikcija, tai nėra uh, rizikos vertinimo rezultatas. Ir glifosato atveju mes atlikome labai išsamų glifosato rizikos vertinimą, jis užtruko daugybę metų, dalyvavo, buvo atlikta tūkstančiai studijų ir mes padarėme išvadą, kad glifosato rizika nėra neprimtina. Taigi mes priemėme tokį sprendimą ir jeigu koks tai teismo sprendimas ar kokios reguliavimo institucijos sprendimas būtų grindžiamas nauja mokslinę informaciją, kurios mes nežinojome anksčiau, tai aišku, mes tuomet į tai atsižvelgtumėme ir apsispręstumėme, ar reikia imtis tolesnių reguliavimo veiksmų ar ne, atsižvelgiant tuos naujus mokslinius duomenius. Bet mes ne, nežinome, kad būtų kokių tai naujų esminių mokslinių duomenų apie tai, taigi mūsų dabartinis sprendimas dėl glifosato yra nekeičiamas. Ačiū. Ir galioja toliau. Pone pirminkė, JAV aplinkosaugos agentūros vertinimu, kaip minėjau anksčiau, mes neseniai dabar baigėme tą viešą, viešų konsultacijų laikotarpį dėl rizikos vertinimo, remiantis tais moksliniais duomenimis, kuriuos turėjome rizikos vertinimo metu ir mes įvertinsime visus rizikos vertinimo duomenis prieš pereidami prie sprendimo dar šių metų eigoje. Taip, bet Sako pirmininkas, aš norėčiau šį beitą pridurti. Šalia to, ką sakė ponas Pots, mes visi žinome tuos elementus. Tiesa, kad tai yra kitos šalies jurisdikcija ir yra tam, tam tikros procedūros ir, aišku, yra moksliniai duomenys ir čia atsiranda tam tikra kontroversija. Taip, tie moksliniai duomenys yra realūs ir yra nemoksliniai elementai, kurie yra susijęs su Monsanto veikla ir. Reikia prisiminti, kad tie dalykai yra aktualūs visoms agentūroms, nes svarbiausia yra apsaugoti e, sveikatą žmonių. Mes visi galvojame apie tai ir e, taip pat ir teisės aktų prieimėjai, e, mokslininkai. Ir tai yra labai rimti klausimai ir priimami, pavyzdžiui, teisės aktai. Ir šiaip kyla, kad kartais klausimai dėl visų agentūrų veiklos. Ir aš suprantu, apie ką kalbėjo ponas pats, tai yra tam tikras paradoksas Ir mes ir vieni, ir kiti e, esame atitinkamoje situacijoje ir dėl to keliame klausimų dėl esančių sąlygų, dėl visų procesų. Ir e, mes visi ir mokslininkai taip pat e, galvome apie tas pačias problemas. Aišku, egzistuoja du požiūriai ir reikia siekti užtikrinti, kad e, tam tikrų medžiagų atsiradimas nepakenktų, e, pavyzdžiui, sveikatai. Ir dėl to mes ir keliame atitinkamus klausimus. Mūsų visų bendras darbas atspindi mūsų visų bendrą atsakomybę. E, suteiksiu žodį poniai e, Makintai. Aš paprasčiausiai norėjau išsakyti savo nuomonę. Jūs dabar galite pasakyti kaip koordinatorė. Man regis, galiu šį klausimą pateikti visiems, bet pirmiausiai e, prašau paaiškinimo apie skirtingus procesus, pavyzdžiui, naujų medžiagų vertinimas ir pakartotinis vertinimas. Kaip viskas vyksta e, praktiškai, pavyzdžiui, kas penkerius metus ar e, kas kitokių dažnių įvairiose šalyse reikalaujama iš naujo įvertinti medžiagas, ar viskas remiasi tik dokumentais, kaip atliekamas tas vertinimas. Ir ar tai yra ar tas procesas yra toks pats e, aktyv, veikliausioms medžiagoms ir atskiriems produktams, kurie pagrysti yra tokiamis medžiagomis? Ar vienodi principai taikomi? Pone Parkeri. Bandysime e, tą pačią seką dirbti. Australijos pakartotinio vertinimo procesai siemi su naujomis mokslininkų išvadomis reguliariai e, ne atliekami vertinimai pakartotiniai, bet jeigu atsiranda mokslininkų naujos išvados, kurios mūsų nuomonė aktualios anksčiau įregistruotam procesui, vykdomas oficialus peržiūros procesas ir jisai yra toks pat griežtas, kaip ir teikiant paraišką dėl naujos cheminės medžiagos. Vertinamas toksiškumas kiekvieno komponento komponento cheminės, cheminiai aspektai, apibriešta sudėtis, ir panašiai taip pat atsižvelgima į visus aspektus susijusius su žmogaus sveikata. E, gerbiamas pirmininkė, e, kaip sakiau pradžioje, Kanadoje egzistuoja įstatymai, e, kurie reikalauja, kad visi pesticidai būtų pakartotinai vertinami kas 15 metų. Ir mes vertiname veikliasias medžiagas, taip pat kitus elementus produktus, e, kuriuose yra veikliosios medžiagos rizikos vertinimas, rizikos valdymas, e, taip pat e, vykdomas kaip ir tvirtinant medžiagą prieš ją teikiant į rinką. Jungtinėse valstijose požiūris yra labai panašus į tai, ką, ką tik pristatė kolega iš Kanados. Veiklioji medžiaga, kas 15 metų vertinama iš naujo ir visi e, atitinkami produktai, visos, visos veikliosios medžiagos. Vertinamos pagal e, informacijos apie neigiamas savybės sistemą, jeigu atsiranda, pavyzdžiui, naujos informacijos apie toksiškumą ar e, sąlytį su medžiaga e, ir tame, ta informacija kita, negu kad mes turime anksčiau, gali būti atliekamas taip pat vertinimas, jeigu naujos mokslininkų išvados skiriasi nuo ankstesnių. Pone Makintar, norėčiau grįžti prie to, kas sakė daktaras Parkeris ir paskutinis e, kalbėtas, man Skaigvin. Pradėkime nuo JAV. Jeigu teismas e, priima sprendimą Kalifornijos tinkamą, tai reiškia, kad jūs iš naujo vertinsite glifosatą. Ir noriu paklausti pono Parkerio, jeigu Australijoje teismas priimtų tinkamą sprendimą, ar jūs taip pat iš naujo vertintumėte glifosatą Australijoje? Uh, Dėkoju už klausimą. JAV šiuo metu vyksta pakartotinio vertinimo procesas. E, neseniai baigėsi konsultacijos viešos e, dėl rizikos vertinimo. Mes dabar analizuojame išvadas ir e, vadovausimės informaciją bei išvadomis dėl nuomonių ir galbūt e, vėliau šiais metais ar kitais metais primsime atitinkamą sprendimą, būtent dėl e, rizikos mažinimo sąlygų, reikalavimo ar panašiai. Ponas Parkeris, dėl glifosato. Mes IAK ataskaitą labai atidžiai išnagrinėjome taip pat mokslininkų kitas išvadas ir nemanome, kad yra pakankamai mokslininkų išvadų svarių, kurie, e, kurios sakyt, verstų mus peržiūrėti glifosatą. Buvo pateiktas hipotetinis klausimas apie hipotetinį teismą sprendimą Australijoje ar kitur. Aš tikrai negalėčiau atsakyti į tokį klausimą. Uh, nes viskas būtų e, tikrai hipotetiškai ir vargu ar aš galiu e, kalbėti, spekuliuoti apie tai, kas neįvyko, ko nėra. E, dėkuoju dabar ponė Hazekamp. Dėkuoju, pirmininkė. Dėl procesų visose šalise ir Europoje. Mes, kai nagrinėjimas paraiška, pra, kai nagrinėjama paraiška, pradame nuo informacijos ir uh, e, PCB DDT pradžioje tos medžiagos netrodė visiškai keiksmingos, nes neturėjome pakankamai informacijos ir atitinkamos medžiagos yra peržymas uh, e, kas e, keli metai ir matau, kad jūsų šalyse panašus procesai vyksta. E, Foodwatch e, pateikė ataskaitą neseniai apie ES išduodamus pakartotinius leidimus ir buvo kalbama apie tai, kad kartais pavojingi pesticidai užsibūna rinkoje penelyg ilgai. Ir netgi atsiradus tam tikrai rizikai, supratus, kad yra rizika neišimami iš rinkos kai kurie pesticidai. Ir matome, kad procesai tarsi ilgėja. 200 procedūrinių e, yra pratesimų leidimo e, suteikta. Europoje. 42 medžiagos gavo pakartotiną leidimą būti naudojamos, nežiūrint e, neigiamų mokslininkų tam tikrų išvadų. Aš norėčiau jūsų trijų šalių atstovų paklausti, kaip jūs dirbate? Ar jūs neturite, pavyzdžiui, pajėgumų e, problemų, kai nagrinėjate e, paraiškas prieš išduodant leidimą? Ir Ar pavyzdžiui, jeigu, nereikėtų jums iš, jeigu reikėtų iš naujo vertinti visas medžiagas, ar nesusidurtumėte su išteklių problemomis? Ir kaip, ar ne, neslaugė tam tikro spaudimo dėl išteklių stokos vertindami? Pone Parkeri, trumpas atsakymas yra ne. Mūsų sistema yra kitokia negu jav ir Kanadoje kaip ir JAV, mes turime tam tikrą mechanizmą dėl neigiamų išvadų ir Australija e, peržiūri e, naudojamas cheminės medžiagas esančias rinkoje, jeigu atsiranda mokslininkų naujos išvados e, ir jeigu, pavyzdžiui, kila klausimų dėl konkretaus produkto naudojimo. pirmininkė, dėl pakartotinio vertinimo visų cheminių medžiagų proceso, kaip sakiau, Kanada yra e, šalis, kur pagal įstatymą numatyta privalomai iš naujo vertinti visas medžiagas ir trumpas atsakymas būtų toks taip, ištekliai e, kelia mums susirūpinimą ir mes e, turime nustatyti prioritetus, veiksmingai naudoti išteklius ir vertindami cheminės medžiagas pakalonai, mes pirmiausiai e, žiūrime į tas medžiagas, kurios galbūt gali kelti didžiausią pavojų, pirmiausia jas atrenkame. E, mūsų nuomonė pakartotinis visų cheminių rinkoje esančių medžiagų vertimas e, verčia stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą pirmiausia ABPO kontekste priežos institucijų veikiančių pirmininkė JAV Padėtis yra panaši į Kanados situaciją. Tiek vienai veikliai medžiagai e, taikomas apriepties nustatymo mechanizmas, e, įvertinama, kokios reikia papildomos informacijos, kad būtų galima pakartotinai įvertinti tą medžiagą, kai kurių medžiagų atvejais reikia daugiau informacijos. E, ir, ir per tą apriepties įvertinimo darbą mes apibrėžėme e, prioritetus, kad galėtume visus gyvendinti teisės aktus ir įvertinti veiklasias medžiagas kas 15 metų. Dėkuoju. E, norėčiau pratesti ponios e, Hazekamp klausimą, kiek turite lėšų, pavyzdžiui, pesticidams vertinti? Kiekviena iš jūsų agentūrų, kiek, kokį biudžetą turi? tam tikslui. Aš dabar neturiu konkrečių duomenų, bet mielai jums pateiksiu jūsų komitetui vėliau. Dabar tikrai neturiu. Bent jau, jeigu apie mastą galėtume kalbėti, kiek, pavyzdžiui, darbuotojų jūsų agentūroje dirba taip sakant, daugiau ar mažiau. 200 pareigūnų dirba mūsų agentūroje. Jie atlieka vertinimą ir pakartotinį vertinimą. Taigi labai sudėtinga atsakyti jums konkrečiai. 15 procentų jų darbo yra susijęs su pakartotiniu vertinimu. Gal šiek tiek daugiau, gal mažiau, bet aš vėliau jums tikrai mielai pateiksiu konkrečius atsakymus. E, Kanadoje yra beveik 400 darbuotojų mūsų agentūroje. Ir didžioji dauguma jų yra mokslininkai. Kaip sakė kolega, aš taip pat negaliu konkrečiai jums pasakyti, kiek žmonių užsima vertinimu, kiek pakartotinių vertinimų, e, bet nemažai darbuotojų turi užsimti pakartotinių vertinimų, nes darbo apreptis didžiulis e, galvojant apie 15 metų ciklą. Ir taip pat viskas priklauso nuo veiklių medžių, kiek yra įregistruota. Su tuo yra susijęs visas pakartotinio vertinimo procesas. E, pesticidų programos biuruose dirba maždaug 600 darbuotojų. JAP šioje programoje ir didžioji dauguma mokslininkai, kurie gilinasi į poveikį sveikatai žmonių, poveikį aplinkai kiti. Vertinimas, pakartonis vertimas, kaip sakė kolega iš Australijos, negaliu dabar jums pasakyti konkrečiai, kiek žmonių dirba kurio nors iš tų sričių ir jeigu komitetui įdomu, tai tikrai mes galime tą informaciją jums pateikti. Merci, Madame Rivasi. Pane Rybazy. Monsieur le Président. Ačiū pirmininkė. Aš e, norėčiau užduoti labai konkretų klausimą. Jūs atliekate vertinimus, pakartotinius vertinimus. E, kiek pesticidų esate uždraudę? Ar esate uždraudę pesticidų ir jeigu taip, kiek? Toliau, kalbate apie rizikos vertinimą. Taip pat kalbate apie priimtiną riziką. Jūs paminėjote skaičių. Vienas milijonui asmenų, kurie turėjo sąlyšio. Taigi, ar yra rizikos, kuri didesnė nei kita? Pavyzdžiui, ar kažkuri yra svarbesnė? Pavyzdžiui, vėžys, mutageniški, reprodukcinių kitokių trikdančių medžiagų poveikis. Tai yra, ar yra kažkuri rizika svarbesnė? Vienas prie vieno milijono asmenų turėjusių sąlytį. Kiek tų mirčių? Ir dėl pesticidų, pavyzdžiui, sakė, sakykime, uždrausti pesticidą kada? Po kiek mirčių? Uh, kiek turi būti mirčių, kad e, jūs nuspręstumėt iš naujo vertinti kažkokį tai pesticidą ar jį uždrausti. Dabar EPA klausimas. Dėl Kalifornijos, pavyzdžiui. E, Kalifornijos agentūra pasakė, kad glifosatai yra kancerogeniški. Ir tuo pat metu mes informuojame vart vartotoje, ženklinime, etiketėje turi būti parašyta, kad rondapas e, yra kancerogeniškas. Ir tada tos agentūros sprendimas yra e, tampa teismo bylos e, objektu dėl nes nebuvo etiketė įrašyta, kad yra kancerogeniškas rondapas. Taigi, kokia yra jūsų pozicija dėl Kalifornijos sprendimų? Aš norėčiau išgirsti labai tiksliai skaičių pesticidų, kuriuos jūs uždraudėt. Pane Parker, prašom dėl pirmo klausimo. Um, čia, Pirmininkė, trumpas atsakymas kadangi nėra nurodytas laikotarpis, tai taip, esame uždraudę cheminių medžiagų, taip, per paskutinės kelias savaitės pakeitėme kai kurių cheminių medžiagų naudojimo leidimus, pavyzdžiui, esame uždraudę kai kurių cheminių medžiagų naudojimą pasėliams ir taip toliau. Jeigu komitetas norėtų, aš galėčiau pateikti tikslesnį informaciją, aš dabar po ranka neturiu, bet taip, trumpas atsakymas būtų, esame uždraudę kai kurių cheminių medžiagų ir uh, yra uždrausta kai kurias, kai kurias medžiagas naudoti pasėliams ir taip toliau, todėl kad yra tam tikrų duomenų ir taip toliau. Taigi tai Australijos agentūroje nuolat vykstantis darbas ir mes tikrai labai rimtai žiūrime į šį klausimą. Ačiū. Dėl pirmo klausimo, kaip ir kolega, aš neturiu tikslių skaičių dėl aktyvių medžiagų, kurias mes esame uždraudę, tačiau esame uždraudę tam tikrų medžiagų dėl savo rizikos įvertinimo proceso. Uh, Yra ir, tam, ir, ir, ir aktyvių medžiagų konkrečiai tam tikrų uždraustų, bet dažniausiai, aišku, yra e, tos pro, e, aktyvios medžiagos arba tam tikrų galutinių produktų ry, naudojimo ribojimai. Draudžiama naudoti tam, tikri, tam tikrose srityse, pavyzdžiui, tam tikriems e, pasėlėms ir taip toliau. Galbūt kuriais atvejais galima naudoti žemės ūkėje, bet ne kitose srityse arba atvirkščiai ir taip toliau. Ne visas aktyvios medžiagos, kurios yra siūlomas tvirtinimui, įstatymui iš tikrųjų praeina visą tvirtinimo procesą. Kanadoje apie 15 procentų paraiškų, kurios mums pateikiamas, nėra visas procesas užbaigiamas. O pakartotinio vertinimo procesas yra nulat vykstantis procesas, kaip ir kolega sakė, mes žiūrime į aktyves medžiagas ir į galtinius produktus ir kartais būtent dėl rizikos įvertinimo mes pasiūlome palaipsniui e, išimti kai kurias medžiagas, ar tai visiškai, ar tai palikti rinkoje, tačiau pritaikyti griežtesnius ribojimus. Ačiū. Na ir galiausiai JAV. Um, tikrai panaši situacija kaip Australijos ir Kanados. Su savim tikrai neturiu poranka uh, e, skaičiaus tų aktyvių sudedamų medžiagų, kurias mes esame uždraudę. Iš tikrųjų. Uh, kadangi toliau atliekamas pakartotinio vertinimo procesas, tai būna tokių momentų, kuomet priimamas sprendimas e, atšaukti e, cheminės medžiagos leidimą ir visų produktų, visų panaudojimų leidimą. Ir uh, Labai dažnai ar tai yra pakeitimų, kurie turi būti padaryti konkretos e, produkto etiketėje, arba galbūt e, yra apribojama konkretos produkto naudojimas tam tikrose srityse. Pavyzdžiui, mes nusprendžiame, kad tam tikroje srityje, sakykime, galbūt negali būti ta, ta, naudojama ta medžiaga, bet kažkuriuose kitose ribotose srityse galbūt galima. Pavyzdžiui, sakykime, e, galbūt gali būti nustatyti ir asmens apsaugos priemonės, kurios turi būti taikomos darbe, darbuotojams, kurie dirba su medžiaga ir panašiai. Um, yra tikrai momentų, kuomet nusprendžiame, kad reikia papildomų ribojimų kažkokiu tai dėl to, kokia informacija yra pateikiama etiketėje, kad bū, turi būti reikalavima, pavyzdžiui, kad kažkokia papildoma informacija turi būti pateikta ar galbūt kai, yra kai kuriais atvejais ir taip pat nusta, nusprendžiama, kad jau nebebus galima naudoti tam tikrą aktyvėją medžiagą ir yra jį palaipsniui išimama iš rinkos. Gal galėtume taip pat atsakyti ir į antrą klausimą, kad jau pasisakinėjate. So question... uh, kaip suprantu, antras klausimas buvo dėl uh, konkrečių reikalavimų Kalifornijos valstijoje. Ne vien dėl pesticidų, bet ir. Uh, dėl mm, plato spektro kitų medžiagų, kurios klasifikuojamos mm, pagal tam tikrus įvertinimo tip, klasifikavimo tipus dėl skirtingų poveikių. Kalifornijos valstija yra nustačiusi tokį reikalavimą. kuris taikomas ne vien tik tai pesticidams, bet visai eiliai tam tikrų medžiagų. Mm Pavyzdžiui, jeigu JARC nustato, kad e, kažkokia medžiaga gali būti kancerogeniška, Kalifornijos įstatymas yra nusatytas tam tikros pranešimo notifikavimo procedūros, kurių privaloma laikytis pagal valstijos įstatymus, kad informacija būtų, būtų pateikta valstijos gyventojams. Vienas iš mechanizmų gali būti, kad informacija privaloma būtų pateikti, pažiūrėjau, jeigu tai yra pesticidas, pesticido etiketė, bet yra ir kitokių mechanizmų, kaip mm, visuomenė gali būti informuojama apie tą ar kitą medžiagą, ne vien tik tai per etiketės. Oui, moi, ce qui me surprend, c'est que

Jeigu Kalifornijos valstijos įstatymos yra nustatyta tokia galimybė, kad jeigu pesticidas yra nustatyta, kad yra kancerogeniškas, informacija turi būti pateikta etiketėje, bet tokia įmonė kaip Monsanto, pažiūrėjau, kreipiasi į teismus, kad būtų uždrausta taikyti tokių reikalavimą. Tai kaip čia dabar taip? Monsanto nenori pateikti tokios informacijos, nors valstijos teisės aktai reikalauja to. Tai reiškia, kad tokia kompanija kaip Monsanto nenori nenori laikytis e, valstybės teisės aktų, tai yra iš tikrųjų baisu įvertinant iš demokratijos požiūrio taško. Euh, tai gal neklausimas labiau konstatavimas. Aš, na, galima kelti, aišku, klausimą gal agentūros direktoriui dėl bendrai, dėl bendro tokio požiūrio, na, bet nežinau, aš taip suprantu, kad jūs kaip uh, E, savo nuomonę tokią labiau išsakote. E, e, ponios Marinu Vertel Karlo nėra, ji nusprendė nedalyvauti, ji ats, negalėjo dalyvauti šiandien posėdėje, tai tikrai labai gaila. Mm, ypač turime, turint omenyje, kad Kalifornijos teismas priėmė tokį sprendimą dėl Monsanto. Šis teismo sprendimas yra tikrai istorinės reikšmės. 4000 procedūrų panašių yra pateikta valstijos teismuose ir Monsanto teigia, kad aplinkos apsaugos agentūra netinkamai pritaikė reikalavimus dėl etikečių. Monsanto puikiai žinojo, kas yra pasakyta dokumentuose ir kad turi būti nurodyta, kad šis produktas yra kancerogeniškas. Taigi aš noriu paklausti trijų mūsų ekspertų. Mm, jūsų nuomonė, ką valstybė valstybės um, e, institucijos turėtų padaryti, kad tokių skandalų ateityje nebūtų. Um, Chair, may I just reflect on, uh, on, on... Pirmininkė, aš gal truputėlį pamastysiu, kokį atsakymą galėčiau pateikti, jei leistumėt. We have a strong regulatory system in place. Australija turi labai griežtą teisės aktų reguliavimo sistemą ir, ir aš galiu priminti tai, ką sakiau savo įžango žodyje. Mes nuolat siekiame gerinti reguliavimo sistemos veikimą ir, ir mes galvojame, kad e, labai svarbu yra mm, būti 21 amžiaus reguliavimo institucija ir nuolat tobulinti savo darbą. Uh, O dabar kalbant konkrečiai apie tos lausimus dėl glifosato, aš galiu tik tai dar kartą pakartoti, kad Australijos reguliavimo institucija išanalizavo uh, visus mokslinius tyrimus, įrodymus dėl glifosato naudojimą ir tikrai, jeigu glifosatai yra naudojami pagal visus Australijos nustatytus e, reikalavimus, kaip yra etiketėje nurodyta dėl naudojimo e, visos instrukcijos, tai, tai yra saugu. Pirmininkė, aš jau sakiau, vyksta glifosato. Um, peržiūros procesas ir buvo mokslo tyrimų, visi moksliniai duomenys, visi iš, įvertinti, visa informacija išanalizuota, taip pat ir kompanijos turima informacija visai išanalizuota, visa tai, kas mums buvo pateikta, viskas, kas buvo aktualu, visos susijusios studijos, viskas yra įvertinta, rizikos įvertinimas yra paremtas tarptautiniu mastu pripažintais protokolais ir iš tikrųjų pasirimint tokią informaciją informaciją mes padarėme išvadą, kad glifosatą galima toliau registruoti ir tikrai mums nekyla jokių rimtų būkštavimų tol, kol jie yra naudojami taip, kaip yra numatyta. Galvojant apie glifosatą ir susijusius klausimus, aišku, mes skatintumėm, mes pasisakytumėm už kaip galima platesnį tarptautinį bendradarbiavimą tarp reguliavimo institucijų, ypatingai šią srityje, galvojant apie tai, kad tikrai visa, visas rizikos įvertinimas būtų atliktas tinkamai ir visa tai, kas aktualu Kanadai, tikrai, kad visa tai būtų priimta domin. Pirmininkė JAV noriu pasakyti, kad mūsų reguliavimo sistema remiasi labai tvirtu rizikos įvertimo požiūriu ir dėl glifosatų taip pat mūsų. Mes, e, stengi, mes esame įsipareigoję laikytis įstatymų, raidės ir dvasios ir tikrai tobuliname procesus. Mes nuolat palaikome ryšius su. su taip pat ir kolegų peržiūros išorės institucija, taip pat ir patariamąją grupę um, politikos interesuotų šalių ir taip pat dirbame ir su metodiniais procesais ir um, žiūrime ir į politikos, ir į procedūrinę pusę ir siekiame pagerinti mūsų procesus tam, kad tikrai mm, mūsų programa ir toliau būtų paremta tvirtais moksliniais principais. Dėl glifosato aš jau nekartą sakiau šią popietę, koks yra yra dabartinis mūsų procesas, kuriame etape esame. Mes tikrai toliau dirbsime, nes tęsime toliau glifosato pakartotinio įvertinimo procesą. Dornano, aš norėčiau užduoti klausimą visiems trims prelegentams. Kiek reikia mirčių, kad būtų galima nuspręsti, kad glifosatas yra kancerogeninė medžiaga, o ne tikėtinai kancerogeninė medžiaga? Pradėsime nuo kolegos iš Amerikos atsakymo. Tad ponas Parkeris turėtų daugiau laiko pamastyti. Aš norėčiau kelias minutės pagalvoti apie savo galimą atsakymą. Gal aš tuomet pradėsiu, kad kolegos e, dar turėtų šiek tiek laiko pamastyti. Klausimas yra, na gal reiktų grįžti prie rizikos vertimo principų ir geriausių mokslinių duomenų, kuriuos turime. Esminis dalykas - užtikrinti, kad nebūtų neprimtinos rizikos. Mes laikomės iš atsargumo priemonių, vertindami tuos produktus konservatoriškai, labai juos vertiname ir bandome atsižvelgti visus Visų vertinimų metu mes e, suprantame, kad yra nedidelė saugumo marža tarp pesticidų kiekio, su kuriuo sąlytį gali turėti žmonės ar negali turėti sąlyčio. Ir labai, pavyzdžiui, stipri galimybė, kad tai gali pakengti visuomenė. Tai viskas daroma turint, pasitelkiant pačia, pačius geriausius mokslinius duomenis, yra tarptautinių pagrindų patvirtintų būdų, kaip yra rizika vertinama ir mes darome viską, kad tie produktai būtų naudojami saugiai ir tai nėra mirčių ar žuvusių skaičius. Tiesiog mes norime, kad tai nepakenktų žmonių sveikatai apskritai, nepakenktų aplinkai. Aišku, nėra absoliuto kokio tai šioje srityje. Bet mes naudojamės geriausiais e, moksliniais duomenimis, rizikos vertinimo procesu, kad užkirstumėme kelią tokiems dalykams. Ačiū. Kaip sakė kolega iš Kanados, mes pasikliaujame moksliniu požiūriu, kurio esmė yra vengti nepagristų priešiškų poveikių, ypač kalbant apie likučių vertinimą, pesticidų liku, likučių vertinimą maiste. Teisinis standartas, kurio pagrindu vertiname būtent ar viskas, jeigu naudojamas produktas pagal etiketėje nurodytus nurodymus, ar tai nesukelia pavojaus. Ir mes rizikos vertinime ir rizikos valdyme daugiausia dėmesio skirime tam, kad būtų pasiektas tas racionalaus tikrumo, kad nebus padaryta žala užtikrinimas. Aš nieko negalėčiau pridurti, nes ta sistema, kurią naudojame, yra panaši, taigi aš net neturiu ką pridurti. Ačiū ponas e, Veits. Ačiū pirmininkė. Mano klausimas skirtas visiems atstovams. Klausimas štai koks. Ar yra produktų, kuriuose yra glifosato ir kurie, kurių jūs neleid, kurių neleidote teikti į rinką. Ir kitas dalykas dėl pramonės studijų atliekamų. Mes sužinojome čia pagal europinę procedūrą, kad taip, pramonė turi sumokėti už mokslinių peržiūrų kaštus, studijų kaštus padengti. Tačiau kaip yra jūsų šalyse, ar pramonė gali pasirinkti, kurias studijas jie nori traukti į procedūrą? Ar yra kažkoks tai studijų registravimo būdas? Jeigu, pažiūrėjau, nori pradėti studiją, turi pridėti ją prie paraiškos medžiagos. Ar, pažiūrėjau, yra 40 atlikta studijų, ir jie paimtų tik tai 20 ar 21, kurios geriausiai atitinka jų interesus. Ir tada pateiks paraišką su tuo 20 atrinktų studijų, kaip yra jūsų šalyse. Ponas Parkeris. Australijoje, taip jūs teisus, pramonė pateikė informaciją, kuri yra reikalinga, kad pagrystų produkto registravimo paraišką. Ir būtų galbūt sąžininga teikti, kad tų produktų vertinimas nebūtinai ir pasikliaujama yra tik ta informacija, kurią pateikia pareiškėjas. Aš reikalauju, kad mano mokslininkai, moks, mano mokslininkai atliktų kur kas platesnį vertinimą, įvertintų visas esamas studijas. Tai nėra kažkoks tai nekritikuotinas procesas, aišku, kuris yra taikomas pas mus ir galbūt, jeigu kyla tam tikrų abejonių dėl studijų, dėl jų veiksmingumo, ten toksiškumo ar panašiai, tai tada gilinamasi kur kas išsameu, pareikalavimo daug informacijos iš pareiškėjo, paraiškos teikėjo, pavyzdžiui, arba e, plačiau yra pasitelkiama mokslininkų patirtis ir konsultuojamasi su mokslininkais plačiau. Kanadoje, jeigu kalbame apie parašką dėl, naujų, dėl naujos aktyvios medžiagos registravimo Kanadoje, tai čia yra labai konkretus studijų sąrašas, kurios turi būti atliekamos ir pateikiamos kartu su paraiška, kai kalbame apie naują medžiagą. Kai pakartotinis įvertinimas tos medžiagos vyksta. Tuomet mes bandome išsiaiškinti, ar tos studijos, kurių reikalavime pirmojų atveju, buvo mums pateiktos ir taip pat papildomai bandome įsitikinti, pavyzdžiui, ar mo mokslo srityje neatsirado naujų duomenų ar reikalavimų, e, ar nereikia pateikti papildomos informacijos ir ar tos studijos, kurios buvo atliktos, mums buvo pateiktos ir taip pat Kanadoje gamintojai ir pareiškėjai, pareiškų tiekėjai turi įvertinti ir priešišką ir šaltinį poveikį, kur kuris yra vertinamas įvairiose studijose, jeigu yra didesnė rizika. Tai reiškia, jie turi pateikti visas studijas, kurių prašome, bet taip pat, jeigu jie žino apie kokią tai studiją, kuri yra neigiama, jie turi irgi privalo pateikti tos studijos rezultatus kartu su paraiška. Dėkoju. JAF pirmininkė sistema labai panaši kaip ir Kanadoje. Taip pat mes atliekame atviros atviro šaltinio literatūrą, literatūros tikrinimus ir um, aiškinamės, ar yra kokiu tai naujų duomenų, taip pat kuriame standartus dėl to, kaip tų atvirai prieinamų studijų duomenys būtų galima įtraukti į visą tą vertinimo procesą. Duomenys, kurie viešai prieinami, irgi yra įtraukiami šalia e, kitų e, mums pateikiamų studijų rezultatų vertinimo procese. Atsakymas į į pirmą klausimą buvo pateiktas. Aš nenoriu jūsų kritikuoti, sako panas Vaitsi, bet jūs neatsakėte į klausimą, ar yra registruojamos tos studijos, kurias atlieka pramonė, teikdama paraiškas. Aišku, čia yra ta pati procedūra ir, ir yra pasitelkiamos įvairios studijos, tačiau aš norėčiau paklausti, ar glifosatą turinčios medžiagos uh, atalominai, pavyzdžiui, buvo uždrausti jūsų šalyse, nes jie buvo uždrausti Europos Sąjungoje. Aš neturiu informacijos dabar su savimi apie tai, ar mes nepatvirtinome konkrečios glifosato turinčios medžiagos teikimą į rinką. Jeigu jūs tai domina, aš galėčiau pateikti daugiau tikslesnės informacijos, nes dabar aš tiksliai nežinau, ar mes patvirtinome tą, met, tą produktą ar ne. Ir aišku, jeigu jūs nurodytumėte laikotarpį, mums būtų paprasčiau. Pirmininkė, pirmiausia, dėl glifosato produktų, kurie nebuvo patvirtinti, kaip sakiau, pakartotinio patikrinimo ir vertinimo metu, bet kokios medžiagos atžvilgių yra produktų, tarkim, kur yra taikomi platesni apribojimai ir jos gali ar ne. Pavyzdžiui, negali būti naudojamos ilgiau tam tikrų būdų, tam tikrų kultūrų atžvilgių. Kalbant apie konkrečią šią minėtą medžiagą, aš neturiu jokios informacijos, kurią galėčiau Jums pateikti dabar apie tai, ar ta medžiaga buvo uždrausta kaip glifosato produktas ar ne. Aš irgi tos informacijos su savimi neturiu. Galėsime gal vėliau pateikti tą informaciją komitetui. Merci, merci, monsieur Waits. <clears throat> Madame Nochel. Pone Noichel dabar. aš žinoma parlamente dėl savo pasisakymų. Labai puiku, kad jūs atvykote pas mus ir galbūt mes dabar galime kai ką palyginti. Aišku, mes nesame teisme, kokiame nors nežiūrint gal mūsų tono ir šiaip aš esu e, nustebusi, kad kai kurie žmonės kalba taip negatyviai. Jūs kalbėjote apie pesticidų autorizavimą, apie leidimų išdavimą. Ir man įdomu, kaip vyksta visas procesas leidimų išdavimo. E, kalbant apie pesticidus. Atsiranda tam tikros dalelės iš tam tikrų produktų ir kada atliekamos patikros ar pakartotinės patikros produktų kurie naudojami plačiai. Pavyzdžiui, kada atliekami papildomi tyrimai, norint įvertinti e, žemutinės ribas, kada prasideda tokie procesai. Labai dažnai e, suteikiami leidimai tam tikroms grupėms e, penkeriems metams ir kyla klausimų, kaip tai galėjo atsitikti. Ir taip pat ar vertinamas ilgalaikis ar trumpalaikis poveikis pesticidų organizmams. Europoje nedaug kas daroma. Pavyzdžiui, nevertinama, kaip e, gali atsiliepti pesticidų naudojimas e, nykstančiams rūšims. Ir dėl glifosato, pavyzdžiui, kadangi paviršinėme vandenyje yra liekanų, jo mes Europoje neturime informacijos apie tai, galbūt kitos šalis galėtų mums e, papasakoti apie tai, kaip yra gruntinėme vandenyje vertinamas e, glifosato kiekis ar liekanos? Ar turite kokių nors pavyzdžių dėl glifosato? Aš neturiu tokios informacijos dabar, nežinojau, kad e, tai jums bus taip įdomu. Bet galiu dar kartą pakartoti, kad grįžęs aš pasigilinsiu šį klausimą Ir jeigu jums e, tikrai įdomu, tai galiu pasakyti, kad yra tos informacijos mūsų puslapyje ir mes galėsime taip pat jums konkrečiai ją pateikti. Mes e, tvirtiname veikliasias medžiagas ir taip pat e, produktus atitinkamos apibrieštos e, sudėties. Ir kai atsiranda naujos išvados, mes iš naujo vertiname medžiagas, tačiau į tuos dalykus mes pirmiausia žiūrime tada, kai išduodami leidimai. Ir mes atsižvelgėme visus saugumo e, kriterijus į galimą poveikį sveikatą ir kitus aspektus. E, aš tikiuosi, kad tokiu būdu atsakiau jūsų klausimą. E, pirmininkė klausimas e, buvo apie tai, kas daroma su produktais, kai jau e, jie yra rinkoje, kokios egzistuoja programos stebėsenos, kaip vertinamas trumpalaikis, ilgalaikis poveikis, vertinant riziką pradžioje, užtikrinama, kad ateityje taip pat, kad produktas bus naudojamas ir kad jis tikrai nepakenks nei aplinkai, nei žmonių sveikatai. Mes e, atlikdami rizikos vertimą bandome išsiaiškinti, ar pavyzdžiui veiklioji medžiaga kaip nors nesusiskaidys vėliau ir ar neatsidurs aplinkoje, neliks aplinkoje tam tikrų komponentų, yra e, slengsnės ribos numatytos. Ir po to, kai registruojamas produktas, e, vyksta stebėsinios procesas. Mes vertiname, ar nesusidaro likučiai, kurie viršytų tam tikras minimales leisnės ribas. Ir e, yra numatomos e, e, ribos žemutinės, minimalios produktų ar elementų, pavyzdžiui, paviršinėme vandenyje, gruntinėme vandenyje ir panašiai mums labai svarbu išsiaiškinti, ar neatsitiks taip, kad medžiaga jau yra e, rinkoje, ne skyla taip, kad susidarytų tam tikrų, panelik daug pavojingų elementų. JAV mes panašiai e, galvojame, žiūrime, kas e, gali atsitikti su tam tikru pesticidu, kaip jis gali paveikti aplinką, taip pat e, paveikti paviršinius ar gruntinį vandenį. Ekologinis rizikos vertimas yra dalis kiekvieno pakartotinio vertinimo, taip pat vertinimo prieš registruojant ir numatomos e, kartais švelninančios priemonės tam, kad e, būtų nepriimtina rizika aplinkai sumažinta iki priimtinos. JAV aplinkos apsaugos agentūra e, įgyvendina e, saugaus gerti e, vandens teisės aktus ir glifosatai bei kitos medžiagos yra vertinamos taip pat atsižvelgiant į to įstatymo reikalavimus ir aš galiu Jums pateikti vėliau konkretesnės informacijos apie tai, apie, pavyzdžiui, maksimalias leisinas ribas ir panašiai. Dėkoju. Labai ačiū. Ačiū, kad atvykote į mūsų komitetą. Dabar man aiškiau, žinau daugiau, sužinojau, kaip jūs išduodate leidimus pesticidams. Mūsų komiteto darbas susijęs yra su tuo. Bet kaip ir kolegė Neuchl, norėčiau išreikšti tam tikrą pasipiktimą ar nusilimą dėl tono kai kurių kolegų, nes suprantu, kad kai kurie atsakymai gal ir sukėlė tam tikrą nepasitenkinimą. E, kalbam apie e, rizikos vertinimą, švelnimą rizikos. Praėjo beveik dvi valandos diskusijų ir aš iki šiol nesuprantu, kokia kokia e, rizika jums yra priimtina ir kokiu mastu yra siekiama sušvelninti riziką. E, egzistuoja teismo sprendimai Kalifornijoje, Brazilijoje federalinis teismas numatė glifosato naudojimą atidėti. Aš nemanau, kad teismas priima sprendimą e, pagal intuiciją arba šiaip e, susigalvojęs. E, veikia tarptautinės grupės mokslininkų, tarptautinio mastu, pavyzdžiui, Tarptautinis vėžio tyrimų institutas e, atlieka tyrimus ir teikia išvadas. Tai taip pat mokslininkų išvados. Ir noriu paklausti, ką jūs atsižvelgėte. Jūs sakėte, bandote žiūrėti į visą išbaigtą vaizdą. Kas jums atrodo yra aktualu? Pavyzdžiui, e, vėžio tyrimai, jeigu tam tikros medžiagos, sakoma, yra kancerogeninės. E, jūs e, kalbėjote apie tai, kad trūksta darbuotojų, tą puikiai suprantu, tai ne tik jūsų institucijų, bet ir šiaip tartautinė problema bet jūs sakote, viską atsižvelgiama. Aš noriu paklausti jūsų, noriu aiškiai matyti, kokie yra jūsų prioritetai. Kokie moksliniai tyrimai, kokiu dar galima tikėtis ir ar priklauso išvados nuo to, kas jūsų išvada nuo, nuo to priklauso, kas pateikia informaciją, pavyzdžiui, ir kaip nusprendžiama, kad procedūra turi tęstis ar sustabdoma, niekas nėra tobulas, kaip žinia, atsiranda ir naujos informacijos, tačiau man susidaro įspūdis, kad jūs sakote, viskas yra puiku, mes dirbame kaip galime geriau, bet atrodo, kad ne viskas atspindi tikrovę, ypač jau grįžime prie glifosato pavyzdžio, kadangi kai kurie mokslininkai teikia visai skirtingas išvadas, o jūs sakote, kad tai ne problema ir nėra e, jokio reikalo e, iš naujo vertinti šį produktą. klausimas yra gana ilgas ir buvo tam tikrų pateikta išvadų ir aš pasistengsiu atsakyti kaip galima geriau. Mes nesakome, kad neturime pakankamai išteklių įvertinti ir iš naujo įvertinti cheminėms medžiagoms. Manau, kad visų trijų institucijų atstovai, skaitant mūsų instituciją, esame nepaprastai atviri. Mes pateikė jums išsamius atsakymus jūsų klausimus. Aš manau, kad labai aiškiai mes jums paaiškiname, kokios mūsų prievolės prieš Australijos žmonės. Ir kai mes e, vertiname cheminę medžiagą, ar tai yra glifosatas ar kita medžiaga, Mes pirmiausia galvome saugumą, veiksmingumą ir kitus kriterijus, pavyzdžiui, saugumo kriterijus. Žmogaus sveikata yra labai svarbus elementas, e, vertinant taip pat ir aplink, poveikis aplinkai. Mes esame labai atviri ir aš jaučiu, kad pateikėme pakankamai aiškiai e, jums kriterijus ir e, tie visi vertinimai tikrai yra pagrįsti rizikos vertinimu. Visuomet bus skirtingų mokslininkų išvadų ir aš e, noriu pasakyti, kad jeigu mes pažiūrėsime į egzistuojančias mokslininkų išvadas, mūsų organizacija e, mano, kad Australijoje, jeigu glifosatas bus naudojamas pagal visas nurodytas instrukcijas, jis e, bus naudojamas saugiai tiek pirmininkė. Gal aš, galdamas apie mokslininkų perspektyvą, galiu pasakyti, kad yra daug veikliųjų medžiagų. Tai yra medžiagos, kurios veikia tam tikrus dalykus, jos taip sukurtos ir jos ar bus kenksmingos priklauso nuo to, ar žmonės, pavyzdžiui, turi sąlytį su jomis, ar bus atsiras pernelyg daug uh, sąlyčio ir poveikio aplinkai ir e, vertinant, ar medžiagos yra kenksmingos ar ne, ar jos gali e, sukelti vėžį ar ne, e, tos medžiagos turi atsirasti tam tikros konkrečios sąlygos, kad tas poveikis pasireikštų. Medžiagos turi būti naudojamos pagal instrukcijas, egzistuoja reikalavimai ženklinimui ir reikia kelti klausimą, ar atsiranda pakankamas sąlytis ar rizika, rizika žmonėms ir aplinkai ir ar tai sukels neigiamą uh, požiūrį. Uh, žalingumas, kenksmingumas turi po, gal, potencialų poveikį ir, pavyzdžiui, jeigu žiūrėsime į glifosadą, mes gilinomės į uh, sąlytį kontaktą su uh, žmonėmis žiūrėjome, kaip veikia ši medžiaga ir mūsų išvados rodo, kad nėra pakankamai pagrindo nerimauti. Pirmininkė, iš ją pozicijos galiu pasakyti, kad vyksta glifosato pakartotinio vertimo procesas. Mes nesuformulavome kol kas jokių išvadų galutinių. Ir galbūt jums bus naudinga išgirsti ir tai, kad kaip kad buvo klausima apie vertinimo kriterijus. E, prieš registruojant medžiagą ar pakartotinai vertinant reikalavimą, kad būtų atliktas tyrimas, yra standartai e, ir informacija mūsų puslapyje yra e, talpinama, mes galime suteikti galimybę jums susipažinti su turiniu to interneto puslapio ir svetainės. Uh, egzistuoja rizikos vertimo sistema, procedūros. Mes atliekame vertinimą ir jeigu bus jums naudinga jūsų darbė, tai mes jums e, suteiksime galimybę m, mm, susipažinti su turiniu mūsų puslapio pirmininkė, e, dėl darbo tvarkos buvome sutarę, kad vieną minutę bus galima klausti, e, o kai ką tik tai kalbėjo kolegos, kalbėjo kur kas ilgai ir galim, kur kas ilgiau ir ar galime laikytis tvarkos. Taip, priimu jūsų pastabą, sako pirmininkas. Dabar žodis kolegai Gerikiai. Aš taip pat norėčiau padėkoti Jums, kad atvykote. Manau, kad mūsų pozicijos atimos Kanada, Australija, JAV e, yra susiję savo šaknimis su Europa. Ir galbūt galima pagalvoti apie glaudesnį agentūrų bendradarbiavimą. Manau, kad Dėl EFSOS galiu pasakyti, kad EFSOje dirba keturi darbuotojai, JAV keturi tūkstančiai. Jeigu kalbėsime apie dokumentus ar informaciją, tai norėčiau paminėti tam tikrus skaičius dėl EFSOS e, pesticidų srityje 175 tūkstančiai dokumentų, net man glifosato buvo išnagrinėta. Gali būti, kad dėl tam tikrų dalykų nėra nuomonės galutinės. Bet dėl glifosato, pavyzdžiui, kalbam apie veiklesias medžiagas be kitų ir kiek aš žinau, EFSA e, gilinosi į vieną iš elementų glifosato ir prie prie išvados, kad e, jis nesukelia vėžio, bet kai kurie kiti komponentai gali turėti tokį poveikį. Aš norėjau paklausti jūsų kaip agentūrų atstovų, ką jūs galite pasakyti mums, politikams? Kartais yra supainiojama aktyvoji medžiaga su visu produktu. Dėkoju Jums už klausimą. Taip, kai kas yra E, iš mūsų kilę tikriausiai iš Europos ir taip pat, e, galiu pasakyti, mes labai didžiuojamės e, tuo, ką turime mūsų šalyje. Dėl klausimo apie procedūrą. Mes žiūrime ne tik į veiklesias medžiagas, bet ir į visus apiprieštos sudėties elementus. O dėl to, ar EFSA atlieka savo darbą ar ne, aš galiu paprasčiausiai jums papasakoti, ką mes darome. Australijoje mes manome, kad mūsų veikla atitinka Australijos žmonių e, poreikius ir kad mes įgyvendame visus Australijos įstatymus susijusius su sauga, sveikatos apsauga, žmo, žmonių sveikatos apsauga ir aplinkos apsauga. E, Kanadoje rizikos vertinimo procesu vertinamos ne tik veikliosios medžiagos, bet ir visi produktai, kuriuose yra tokių medžiagų taip pat. E, gilinamasi į visus apibrieštos sudėties elementus ir e, žiūrime, koks poveikis aplinkai kiekvieno iš tų atskirų elementų. Kadangi aš pasisakau trečias, gal man ir patogiau ir galiu pasakyti, kad e, matau, jog mūsų procesai yra labai e, panašus, taigi negaliu papildomai nieko dar pasakyti. Dėkuoju, ponė Rivazi. E, Noriu sugrįžti prie klausimo dėl informacijos skaidrumo. Pavyzdžiui, kuomet atliekate aktyvios medžiagos tyrimą, nepriklausomi ekspertai gali prieiti prie kompanijos atliktų tyrimų ar yra užtikrinama prieiga prie visų atliktų tyrimų, ar ta informacija yra vieša, ar tai yra komersinė paslaptis, kaip kad um, kai kuri uh, gamintojai teigia. Dabar kalbėjote apie tą švelnimo metodą. Um, jūsų rizikos vertinimo procesas uh, europiečių akimis negarantuoja tokios didelės apsaugos. Pavyzdžiui, dėl, e, sakykime, e, vienas ūkininkas, ūkininkas kažkoks naudoja medžiagą. Šalia yra mokykla. Tai kaip tada su medžiagos poveikiu mokiniams? Tar, sakykime, taip, gali būti, sakykime, kad jūs įvertinote o, riziką bendrai žemės ūkė naudojant tą medžiagą, tačiau ar įvertinote tokius konkrečius atvejus, sakykime, kad konkrečioje situacijoje tas poveikis, sąlytis mokinių su medžiaga gali būti daug didesnis nei įprastiniais atvejais. Toliau dėl likučių aspekto. Ar toks pat metodas taikomas dėl visų pesticidų? Ar pavyzdžiui, pavyzdžiui, yra specifiniai išskiriamos ribos kai kurios, žemesnės ar aukštesnės kai kuriuose teritorijose, pavyzdžiui, kai kuriais specifiniais atvejais. Sparker. Um. Is... Uh, Mano organizacija yra nepriklausomas mokslinės informacijos, kuri pateikta uh, kaip paraiškos pagrindimas vertinta ir e, Australijos parlamentas, Australijos žmonės mums suteikė tokius įgaliojimus. Dėl skaidrumo mes skelbėme. Mm, Paraškų santrukos komitės yra pateikiamas, pateikėme detalės apie tas studijas, kurios buvo atliktos paremant parašką. Ir Taip pat skelbėme mm, santrauką e, sprendimų, kuriuos mes primame. Mes galvojame, kad e, skaidrumo nuostatos, kurios yra numatytos pagal teisės aktus mūsų atžvilgių, tai iš tikrųjų yra tinkamos, e, taip pat ir, mm, iš, ir, ir dėl viešo konsultavimas taip pat dabar, dėl likutinių verčių. MRL yra specifiškai konkretiems produktams skirti, priklausomai nuo to, kurie taikomi. Yra tinkami mineralai taikomi tam, kad būtų galima užtikrinti sveikatą ir saugą, ypač kai na kalba apie žmonių sveikatą ir saugą. Um, so, Chair, ačiū pirmininkė, ačiū už klausimus. Čia aš taip suprantu, yra trys klausimai dėl skaidrumo. Pasakiau savo įžango žodėje, Kanadoje paskelbėme savo rizikos įvertinimo rezultatus ir rizikos valdymo pasiūlymus viešom konsultacijom taip pat ir galutinį sprendimą, savo reguliavimo institucijos galutinį sprendimą ir ten yra visi argumentai, kaip mes atsižvelgėme į visą informaciją, visus komentarus, visą tai, ką mes gavome ir kaip tai um, apsivanikavo to galutinio reguliavimo institucijos sprendimu. Kalbant apie Kanados visuomenę, um, gali prieiti, um, galima prieiti prie visų, visos informacijos, kuria paremtas mūsų sprendimas. Uh, galima atvykti į mūsų būstinę, galima gauti mokslinius dokumentus, gali atsisėsti visuomenės atstovai, perskaityti visus duomenys, kurie yra prieinami, jeigu jie neskirti komerciniam panaudojimui. Dabar mes įvertiname savo vertinimo procese visą riziką. Mes atsižvelgėme ir į tai, kad asmenys gali būti netoli tos vietovės, kur ta medžiaga taikoma. Tai yra, atsižvelgėme į taip vadinamus praeivius. Taip pat mes įvertiname, ar yra kažkokia tai urbanistinės aplinkos specifika. Taip pat, sakykime, pesticidų likučių ar gali būti dulkėse, ore ir taip toliau, su, su kuo gali turėti sąlyčio žmonės. Taigi mes iš tikrųjų vertiname visą galimą sąlytį su tą medžiagą. Dėl MRL, kaip ir kolega iš Australijos pasakė, MRL yra nustatyti labai konkretiems pesticidams ir sudedamosiams dalims ir konkrečiai kiekvienai pasilirušiai, kam yra e, būtent e, nustatytos tos e, maksimalius likučių ribos amrelai. And, Mr. Chair, from the U.S. perspective, um, JAF uh, situaciją vertinant, kaip aš jau sakiau savo įžango žodį, registracijos ir pakartotinio e, tikrinimo procese tikrai skaidrumas užtikrinimas. Mes skelbėme informaciją ir visuomeniai e, pakomentuoti, mes pateikėme santrukos, mes vertiname tai duomenų vertinimo e, įrašais ir visa tai yra rizikos įvertinimo neatskiriama dalis. Uh, ir atitinkamas procedūros, kurios yra taikomos, e, jeigu visuomenės atstovai nori prieiti prie atskirų studijų tam tikromis aplik aplinkybėmis, kuomet e, tai yra apibriešta pagal įstatymus, ką kongresas yra prieimęs, kokius norimus ir yra apibriešta, kaip yra pateikiama informacija visuomeniai. Dabar dėl švelnimo priemonių, mm, kaip kolega sakė, mes vertiname į labai e, įvairų spektrą, kiek galima turėti sąlyšio, kaip galima būtų turėti sąlyšio su tą medžiagą. Mes žiūrime tai, kaip, koks būtų potencialus poveikis medžiagos e, tiem žmonėms, kurie gali būti aplinkoje, tos medžiagos, kurie gali turėti sąlyčio tam tikro su um, tais produktais po to, kai jie buvo pritaikyti. Pavyzdžiui, sakykime, jeigu yra purškiami laukai, kiek gali nusidriekti tą purškiamą medžiagą, kiek ji gali pasklisti, e, mes atsižvelgėme būtent į tokius aspektus savo rizikos įvertimo procesuose. Kit kitose srityse, pažiūrėjau, kur gali būti uh, sąlytis kažkoks tai su ta medžiaga, sakykime, jeigu tai, ta medžiaga patenka į gerimą vandenį, į vandenį nuteka. Yra teisės aktų nustatyti visi reikalavimai. Um, pavyzdžiui, jeigu suvartojus maistą yra per mytybą, kokie yra likučiai patenka, bet mes žiūrime ne vien tik tai į tai, mes žiūrime ir į kitus aspektus, mes žiūrime į tai, kiek suvartojama per, per uh, maistą, bet taip pat ir per išgertą vandenį, prie, per taip pat per saliutį, kuris neprofesinio pobūdžio yra. Pavyzdžiui, sakykime, jeigu pievelė buvo uh, apdorota kažkokia medžiaga, koks gali būti poveikis uh, aplinkui esantiems žmonėms ir taip taip toliau. Mes labai platų spektrą aspektų žiūrime. Kolega sakė, yra dėl maksimalių mm, likučių ribų, MRL taip pat, tą turiu pasakyti, kad tie, tos ribos nevienodos yra skirtingiams produktams ir būtent atsižvelgiama į konkrečius produktus, kurie yra konkrečiai tiems pasėlių tipams skirti, maksimaliai įvertinant, koks gali būti maksimalus poveikis e, maistui po to, pavyzdžiui, kokie maksimalus gali būti e, likučiai e, maiste po to, kai buvo žemės ūkė pridėta medžiaga panaudota. Na, aš noriu pasakyti, kad ne kiekviena maksimali likučių riba yra vienoda su kita. Taip, metodika ta pati, bet skirtingi gali būti skirtingos tos ribos skirtingi e, dėl skirtingų pritaikymo tipų. Ačiū, panė Juzo. Dėkuoju, pirmininkė. Nenorėjau e, kalbėti, bet apsigalvoju ir noriu padėkoti visiems tiems svečiams, kurie atvyko papasakoti mums apie tai, kokios procedūros taiko taikomos procedūros vertinant pesticidus ir norėčiau atsiprašyti jūsų, nes paprašėme, kad pasisakytumėte vienu klausimu, pradėjome jūsų klausinėti apie glifosatą. Bet problema yra ta, kad Monsanto pateikė į rinką glifosatą ir taip pat e, genetiškai modifikuotus organizmus. Tai tam tikrų ideologinių pozicijos toms labai nepatinka ir žinome, kad uh, E, e, kai kur e, augalų naikinimo medžiagos buvo purškiamos iš sraigtasparnių, konkrečiai glifosatas, ant džiunglių, kad būtų galima paskui išvalyti nuo medžių laukus ir pradėti auginti kultūras. Taigi tie dalykai yra susijęs su tam tikrais metodais kurie yra visiškai neprimtini, bet yra taip pat mokslininkų išvados, kurios sako, kad glifosatas gali būti naudojamas, jeigu naudojamas tiksliai pagal paskirtį. Kalifornijos teismas priėmė uh, atitinkamą sprendimą. Ir aš nežinau, koks, kokiu pagrindu teismas ėmėsi, bet atitinkama yra suformuoluota išvada. Ir uh, E, e, taip pat e, reikia suprasti, kad jeigu naudojami tam tikri vaistai, vartojami taip pat, jie turi ir gerų, ir neigiamų savybių. Ir prieš operaciją taip pat turime pasirašyti sutikimą, kad mūsų operuotų, nes gali atsitikti labai daug įvairių neigiamų dalykų. Ir grįždama prie E, glifosato noriu paklausti jūsų, ar jūs svarstote galimybę uždrausti glifosatą ar ne? Klausimas yra toks. E, jūs turite išvedas mokslininkų dėl dozių glifosato ir produktų. Ar jūs turėdami tas išvadas uždraustumėte ar ne? Prancūzija gali leisti savo taikyti tam tikras priemonės, pavyzdžiui, atsisakyti glifosato, pavyzdžiui, o Indijoje ar Afrikoje vargu, ar pavyktų tą padaryti. Pradėtų atsakymus. Man, man atrodo, kad aš nekartą čia jau teigiau, kad atsižvelgiant į dabartinę mokslinę informaciją, mes nematome jokio reikalo tikrinti iš naujo glifosatą Australijoje. Dėkoju. Taip pat e, irgi galiu pasakyti, kad pagal dabar turimus įrodymus mes priemėme sprendimą, kad glifosatas, laikantis labai griežtų sąlygų, nekelia neprimtinos rizikos žmogaus sveikatai ir aplinkai. Mūsų pagal mūsų procesus mes turime pakartotinai vertinti visus aktyvius, visas aktyves medžiagas pagal tam tikrus ciklus ir taip pat mūsų įgaliojimai reikalauja, kad mes iš naujo įvertintumėme medžiagą, jeigu atsiranda naujos esminės informacijos, kad ji gali kelti riziką žmogaus sveikatai ar aplinkai. Tai jeigu mokslinių įrodymų ateityje atsiras, dėl kurių mums kils nerimas, tai mes, aišku, tada iš naujo įvertinsime glifosatą. Dėkoju. Aš irgi nekartą minėjau, kad mes dabar pakartotinį vertinimą atliekame ir tas viešasis laikotarpis dabar yra paskelbtas, viešų konsultacijų laikotarpis ir rizikos vertinimo žmogaus veikatai čia buvo padaryta išvada, kad esminės rizikos žmogaus veikatai tai nekelia, bet kitas etapas procese yra bus apsvarstyti e, viešų konsultacijų rezultatus, peržiūrėti E, tą vertinimą, jeigu reikės, ir tada pasiūlyti rizikos švelninimo priemonės. Ačiū. Pone, jūsų nori dar. Norėčiau patiks, patik, pat, jai pasakyti, kad e, mūsų nuomonė skiriasi, tai yra demokratijos esmė. Ir būtent e, tokiu pagrindu mes išklausome ir mažumos nuomonės, tik tokiu būdu veikia demokratija. Taigi visgi norėčiau pakviesti rugsėje 17-18 dieną vykti su mumis į Lyoną, nes ten vyks tarptautinės institucijos, kuri atlieka tyrimus dėl vėžio e, kvietimų. Mes ten lankysimės ir uh, PSO agentūra ir tenais bus svarstama apie įvairius įvairių medžiagų kancerogeniškumą. Taigi, aš suprantu, ką sakė ponas Parkeris, yra atitinkami kriterijai ir žmogaus sveikata yra vienas iš vertinamų elementų ir taip pat efektyv, efektyvumas yra vertinamas, kiek veiksminga yra viena ar kita medžiaga, pavyzdžiui, apsaugant augalus nuo kenkėjų. Taigi, į tokius klausimus reikalinga atsakyti, tai yra atitinkama sistema, tai yra darbo dalis. Ir aišku, tai yra ir ekonominiai elementai svarbus. Būtent dėl to jūsų agentūrai ir labai svarbus yra atsargumo priemonės taikymas. Būtent ar nėra kažkokių tai molekulių, kurios atsiskiria, ar nėra kažkokios tai papildomos dėl to kilančios rizikos ir, ir panašiai. Taigi Aišku, tai yra labai svarbus klausimas, bet svarbus ir tesniai klausimai. Ar jūsų šalis e, numato atitinkamus e, veiksmus? Puikiai suprantu, kad egzistuoja nuomonių, nuomonių skirtimai, tačiau dėl glifosato yra ideologinių nuostatų. Ir aš minėjau, tai yra daugybė tyrimų dėl glifosato. Uh, ir Vėžio tyrimų institutas taip pat yra patikęs savo išvadas, taip pat yra kitas institutas, kuris užsima pesticidų tyrimų ir savo, kad, e, kad poveikis glifosato netoks. Nulinės rizikos šiaip skaitai nėra niekur. Ir mes tiek užsipuolame glifosatą ne dėl mokslinio, bet dėl ideologinių priežasčių. Uh, Ir negali būti taip, kad žemės ūkis kentėtų dabar nuo diktato, kuris primetamas dėl ideologijos. Aš 20 metų dirbau žemės ūkio tyrimų srityje yra naudojama, buvo naudojama daug įvairiausių medžiagų, pesticidų ir nieko neatsitiko. Atsargumo principas, dėl atsargumo principo gal jūs galėtumėte trumpai pakomentuoti. Panas Okuan. kiek suprantu, atsargumo principą. Mes netaikome atsargumo principo. Mes taikome riziką grindžiamą vertinimo sistemą, kuri leidžia įvertinti pavojų ir taip pat ieškoti rizikos mažinimo veiksnių, spręsti tą pavojaus problemą, kad kiekvienas produktas būtų saugus. Štai ką mes taikome. atsargumo principas. Jis numatytas mūsų įstatymuose, būtent mums, mes esame verčiami laikytis atsargumo principo. Rizikos vertinimo procesas pats yra grindžiamas tuo, kad yra įgyvendinama įgyvenimo saugos priemonės, vertinami visi galimi poveikiai vertinant tai, ką mes matome, koks galėtų būti poveikis ir vertinant galutinį poveikį, kokį poveikį tai daro aplinkai ir žmonėms. Taigi per visą tą procesą mes visas išnaudojame saugumo maržas, vertiname visus tuos poveikius. Ir yra labai konkretus reikalavimas numatytas įstatymuose, pagal kurį mes ypatingai privalome atsižvelgti į jautres visuomenės grupės, pavyzdžiui, vaikus ir nešias moteris, tai konkrečiai visa tai yra surašyta mūsų įstatymuose. Būtent, kad mes saugumo faktorius turime numatyti, kad būtų atsižvelgiama į šias visuomenės grupės. Taigi mes tą atsargumo principą naudojame pagal savo rizikos vertinimo procesą. Rizikos vertinimas JAF priklauso nuo tam tikrų tikrai griežtų e, vertinimo reikalavimų, mes žiūrime, kiek įvertinamas, koks įvertinamo sąlyčio poveikis ir um, ar tai atitinka etiketės raštus reikalavimus. Ir kaip minėjo kolega iš Kanados, mes taip pat papildomus saugumo veiksnius esame numatę vertinime, kai iš tyrimų su gyvūnais, mes e, vertiname, kokį poveikį tai galėtų potencialiai padaryti žmonėms ir taip pat pagal JAF įstatymus mes privalome papildomus saugumo veiksnius numatyti šalia tradicinių saugumo veiksnių, kai konkrečiai yra kalbama apie pesticidų sąlytį galima su vaik, vaik, vaikų ar kitų jautrių visuomenės grupių atžvilgių. Taigi yra tikrai labai daug, didelė saugumo marža numatyta vertinime, kai nustatoma ar atitinkama, ar laikomas ir ES saugumo, stand, eh, JAV saugumo standartų ar ne. Ačiū. Hazekamp. Ačiū pirmininkė. Atsiprašau, pirmininkė. Aš norėčiau paaiškinti savo atsakymą. Mano atsakymas jums buvo susijęs su atsargumo principo naudojimu. Kaip mano kolegos iš JAV ir Kanados, mes irgi atsargumo principo laikomės vertindami pavojų ir taip pat rizikos vertinimo metu mes į tai atsižvelgiame. Nėra taip, kad mes nepripažįstame pavojaus individualioms grupėms, kaip JAF ar, ar panašiai yra daroma, bet e, tas atsargumo principo naudojimas, tiesiog pats terminas galbūt e, buvo čia kitaip suprastas. Dėkoju. Pone Hazekamp. Ačiū, pirmininkė. Aš turiu klausimą šiek tiek kitokio, kitokio pobūdžio. Gary Gillen knygoje parašyta, kad e, EFSA atstovai nebuvo pakviesti, bet vis tiek dalyvavo e, aplinkoskos agentūros mokslininkų tarybos posėdėje, kur buvo svarstamas glifosatas. Ir kai jie ten lankėsi, panašu, kad jie matė, kad buvo išduotas leidimas. Ta patvirtino ir aplinkosaugos agentūros atstovas. Ir man tiesiog įdomu, norėčiau išklu... paklausti šių ponų. Ar tai yra įprasta, kad um, įvairių institucijų organų atstovai atvyksta į kitų šalių institucijų posėdžius ir tada prareklamuoja kažkokį tai vieną ar kitą produktą arba tvirtina, kad tas produktas tikrai yra saugus. Man labai įdomu sužinoti, ar tai yra įprasinė praktika. pirmininkė. Nelabai žinau, ar suprantu, kur link veda šis klausimas. Australijoje yra reguliuojanti institucija ir aš sveikinu bet kokį mokslinį bendradarbiavimą su kolegomis iš kitų šalių. Tačiau tai nereiškia, kad kišamas į sprendimų prieimimo procesą, kadangi sprendimų prieimimas yra reguliuojančios institucijos atsakomybė visose, kiekvienoje iš mūsų šalių ar kiekvienoje iš mūsų jurisdikcijų, nepriklausomai nuo kitos jurisdikcijos. Bet aš, kaip ir daugelis kitų, teigiu, kad e, bendradarbiavimas tarp mokslininkų iš įvairių organizacijų yra naudingas ir vertingas dalykas. Ir aš nenorėčiau, kad e, bendradarbiavimas būtų nutrauktas ir labai svarbu tai ir aš tą skatinu savo institucijoje, bendradarbiavimą su kitomis reguliuojančiomis institucijomis ir tai yra ypač svarbu, kai kalba eina apie antrinį tam tikrų cheminių medžiagų įvertinimą, kurios jau yra rinkoje. Aš irgi sutinku su kolega, kad labai svarbu, kad mokslininkai uh, jaustų, jog gali kreiptis į kitus mokslininkus iš kitų šalių, kad pasimokytų, kad padiskutuotų apie įvairius rizikos vertinimo aspektus. Tai nėra, bent jau iš mano patirties, e, susiję su tuo, kad yra skatinama patvirtinti ar, ar nepatvirtinti vieną ar kitą medžiagą. Tiesiog kalba eina apie mokslą ir, kaip mano kolega minėjo, tie sprendimai, kuriuos priima reguliuojančios institucijos, yra visiškai nepriklausomi Mes visuomet išklausome kitų mokslininkų iš kitų pasaulio vietų apie tai, ką jie mano, kokie yra jų vertinimai. Ir kartais tam tikros reguliuojančios institucijos pasaulyje netgi vertina tą tikras studijas, apie kurias nėra žinoma kitose reguliavimo institucijose. Uh, svarsto įvairius mokslinius duomenis, taigi mes raginame bendra, bendradarbiavimą tarp mokslininkų, tai neveikia mūsų sprendimų prieimimu, tačiau bendradarbiavimas mokslo srityje yra labai svarbu. Ir pavyzdžiui, EFSA buvo paminėta, EFSOje dirba tikrai daug labai gerbiamų ekspertų ir mokslininkų ir būtų visuomet malonu su jais konsultuotis ir mes reguliariai su jais kalbamės. Dėkui. Aš irgi sutinku, kad bendradarbiavimas e, mokslo srityje tarp reguliavimo institucijų yra ne tik svarbu bus, bet ir būtinas tam, kad mes galėtumėme geriausius mokslinius duomenis įtraukti į savo sprendimus ir reguliavimo programas. Ir pavyzdžiui, JAV ir Kanada per 25 metus bendrai įvertino labai daug naujų aktyvių ingredientų Ir mes dirbome kartu, atlikdami ir pakartotinius vertinimus. Ir tas bendradarbiavimas tik tai dar labiau pagerino tą procesą, tačiau galiausiai, nors turime tuos pačius mokslinius duomenis, bet yra ir e, mūsų įstatymai, kuriuos turime atsižvelgti ir laikyti, laikytis jų atlikdami rizikos vertinimą. Tai dėl to ir rezultatas gali būti skirtingas, bet e, visi daugmaž mes pasikliaujame panašiais moksliniais duomenimis. Ačiū už atsakymą. Gal galėtumėte atsakyti taip arba ne. Ar jūs kviečiate mokslininkus iš, iš Vėžio tyrimo instituto, primant sprendimus, pažiūrėjau, dėl glifosatų? Jūs sakėte, kad galiu atsakyti taip ar ne, bet e, mane labai aiškus buvo jūsų klausimas. Mūsų susitikimai su išorės ekspertais yra vieši ir visi, aišku, konkretus asmenys yra kviečiami, bet bet kas iš visuomenės gali dalyvauti ir pasisakyti per tas viešas sesijas, kada vyksta mokslinių patarėjų komisijos posėdžiai. Ačiū. Nochir. Aš norėčiau pakartoti tai, ką sakė kolega iš APP. Netiesa, kad tik viena kritiškai svarbi studija dėl glifosato egzistuoja. Netiesa. Nežinau, kuo jūs, prie ko jūs pripratę namuose, bet mes, pažiūrėjau, Europos parlamente paprastai nemeluojam. Pane Jūso norėjau pasakyti, kad FR tyrimą mačiau, bet dėl EFSOS aš septynis metus dirbu parlamente ir esu atsakinga už ryšius su EFSA. Ir noriu pasakyti, kad mokslininkų, ekspertų grupės e, apima um, nepriklausomus mokslininkus iš viso pasaulio, turinčius e, nepriekaištingą reputaciją. Ir tose grupėse yra tik mokslininkai. Komisija sudaro tokius sąrašus ir aš esu e, dalyvaujusi atrenkant, parenkant į tas grupės mokslininkų, mokslininkus ECA ir EMA taip pat atlieka tam tikrą e, darbą. EFSA E, dažnai yra kritikuojama dėl to, kad nepalaiko pakankamai ryšių su mokslininkais. Ačiū, panė Makintaja. Aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad e, labai įdomu girdėti, išklausyti trijų labai svarbių šalių atstovų, kad sprendimus jie priima pagal mokslinius įrodymus ir rizikos vertinimą. Nes ES dėja pas mus atsargumo principas yra pats reikšmingiausias. Ir tai nėra susijęs su sveiku protu. Pavyzdžiui, jeigu mes taikytumėme atsargumo principą visose savo gyvenimo aspektuose, tai niekuomet nebūtų įmanoma ko nors statyti, tik tai palapines, nes pavyzdžiui, laiptai gali kelti pavojų, gali nuo jų nukristi. Taigi, jeigu uh, mes tik tai taikytumėme atsargumo principą statybose, tai gyventumėme vienaukščiuose namuose. Ir šiame komitete, ypatingai, bet apskaitai Europos Sąjungoje, mes teigiame, kad reikia sureglamentuoti, reguliuoti viską, remintis atsargumo principu, nes kai kurie kolegos labai nori uždrausti glifosatą, uždrausti visus chemikalus. Ir aš žinau iš diskusijų su kolegomis, kad yra žmonių, kurie uždraustų visas cheminės medžiagas, nepriklausomai nuo to, ar jie saugus ar ne, tiesiog dėl to, kad yra cheminės medžiagos. Aš nedažnai turiu galimybės užduoti klausimus e, tokiems racionaliems ir vertingiems e, kolegoms, atstovams, tai aš norėčiau uh, paklausti štai ko. Jūsų šalyse. Ar jūs e, matote kokiu tai būdu, kaip būtų galima pakeisti arba patobulinti tuos procesus, kuriuos jūs naudojate leidimų išdavimo sistemoje, išduodant leidimus e, mūsų aptarimiems e, chemikalams? nelengvas klausimas, nes aš dirbu pagal tam tikrus įstatymus, kuriuo, kurie priimami parlamente ir juos gyvendina Žemės ūkio departamentas. Ir aš privalau laikytis tų įstatymų, tačiau norėčiau pažymėti, kad dabar Europos, Australijos parlamente yra svarstoma, svarstomi įstatymo pakeitimai, kai kuriais bus patobulinti tie vertinimo procesai, bet aišku, kol kas tie įstatymai dar nėra priimti Australijos parlamente. Taigi, kaip sakiau, įžanginėme žodėje mes pripažįstame, kad pasaulis keičiasi, kad atsiranda naujų technologijų ir kad mes turime lankščiai prisitaikyti prie to, kaip reguliuojant instituciją. Nauja, te, naujos technologijos pasikeičiančiai aplinkam verčia mus tą daryti. Taigi mes nuolatos siekiame tobulėti ir bandome geriau reguliuoti šią sritį, remiantis tuo, kad, aišku, viskas daroma atsižvelgiant į mokslinius duomenys ir rizikos vertinimą. Pirmininkė, Kanadoje mes irgi visuomet atvirai vertiname verslo praktikos pokyčius, norime užtikrinti efektyvius procesus ir norime kad būtų užtikrinamas, ko galima, didesnis skaidrumas ir žinome, kad daugiau galbūt reiktų nuveikti skaidrumo didinimo srityje. Ir visuomet, aišku, mes naudosime geriausius turimus mokslinius duomenys ir ta sritis, kur galbūt galima būtų šį bitą patobulinti, yra e, komunikavimas. E, nes daug diskusijų apie pavojų ir riziką bei atsargumo principą. Aš manau, kad čia tikrai būtų gerai, jeigu aiškiau būtų bendraujama su visuomenė apie riziką. Ačiū. Aš sutinku su tuo, ką sakė kolegos ir pridursiu, kad mes nuolatos siekiame patobulinti mūsų procesus, ne tik uh, tai, kiek to reikalauja iš mūsų įstatymai. Bet mes su savo darbuotojais, mes irgi raginame darbuotojus tyrinėti ir, ir reguliariai prašome visuomenės indėlio ir kad būtų galima pagerinti tą procesą, kurį naudojame primant sprendimus. Dėkoju. Nematau, kad kas norėtų pasisakyti dar. Gal aš pats Norėčiau dabar e, tarti keletą žodžių. Pirmiausia, sakau poniai e, Makintar, kad e, pritariu Jums, aš esu socialdemokratas ir taip, mums tie dalykai yra susijęs su demokratija ir tikrai tai yra aišku, žiūrint į, pavyzdžiui, rizikos vertinimą. Buvo kalbama apie skirtingus dalykus, taip, yra skirtingos pozicijos, vis mes turime pirmiausiai galvoti apie nepriimtiną riziką. Tai yra e, esminis dalykas, nepriimtinumas rizikos. Ir tai yra susiję, aišku, su gilesniais klausimais. Mes kaip teisės aktų prieimiai turėtume suprasti, kad egzistuoja mokslininkai, egzistuoja politiniai aspektai ir turime galvoti apie, saug, apie saugą, veiksmingumą, apie ekonominius iššūkius. Ir mes tada, atsižvelgdami visą tai, galime apibriežti pagrindinės kryptis mes e, turime prisiminti, su kokiais iššūkiais turėjo žemės ūkis taip pat ir taip pat e, suprasti, kokį vaidmenį vaidina mokslininkai, e, politikai ir reikia įsiklausyti vieniems į kitus, kad mes galėtume galiausiai sukurti tam tikrą požiūrį, viziją. Ir norėčiau priminti visiems, kurie dar yra salėje, kad mes turime dirbti visi kartu. Europoje turime veiksmingų agentūrų taip pat ir matėme, kad kitur taip pat yra taip. Egzistuoja požiūrių skirtumai, nors egzistuoja bendra valia. Uh, Taip, e, turime suprasti, kad didelės tarptautinės korporacijos dažnai e, sutelkia didelį dėmesį mokslinius tyrimus. Taip pat e, pramonę reikia prisiminti, reikia prisiminti viešuosius e, mokslinius tyrimus. Turime ES keturias agentūras, kiekviena valstybė narė turi savo agentūrų ir reikia pabrėžti darbo procesų, e, žiūrėti į darbo procesus, metodus ir yra skirtingi ir apie tai kalbėjo ponė Ajuso. Jeigu pasižiūrėsime į nacionalinės agentūras, jos taip pat laikosi skirtingų e, požiūrių ir mes turėtume Europoje dirbti e, tampriau, e, siekti derinti savo procesus, tai būtų naudinga mums visiems. Ir reikia galvoti, pavyzdžiui, kokie elementai apibrėžia nepriimtinumą rizikos atsaugumo principas. Turime galvoti apie 500 milijonų europiečių, e, kurie tikisi, kad, pavyzdžiui, vanduo, kurie jį geria, bus saugus. Yra daugybė pavyzdžių ir mes turėtume galvoti apie tai, kad kolektyviai reikėtų e, galvoti apie tikslus, aišku, kiekvienas atskirai e, turi apsispręsti, kaip pagerinti situaciją, bet mes visi turime dirbti kartu E, taip, mes e, matėme, e, klausydami jūsų trijų, kad egzistuoja šiokie tokie požiūrio skirtumai, bet mes norime pasižiūrėti, kaip jūs dirbote, tai jūsų metodai yra šiek tiek kitokie negu Europos agentūrų. Dar kartą norėčiau padėkoti jums už jūsų atsakymus, už tai, kad atvykote dalyvauti mūsų darbe. E, taip pat labai dėkojame Jums už tai, kad atsiuntėte atsakymus raštu į mūsų klausimus. Ir sulaukėme taip pat, e, tikimės atsakymų iš JAV. Dar kartą dėkoju, dėkoju už tai, kad e, pasikeitėme, leidote apsikeisti su jumis nuomonėmis. Tai, ką išgirdome, atsispindės mūsų nuomonėje, kurią renkė Barstas ir kolega Lins. Taigi dar kartą ačiū. Dirbsime toliau. Ah oui, merci. Oui,